Uh, dear colleagues, we would like to start the meeting, so please, anybody who would like. Gerbėjai kolegos, norėčiau pradėti mūsų posėdį. Aš atsiprašau tų, kurie stovi prie lango, ne, nes panašu, kad uh, nebeliko vietų jums. Tiesiog pasistengė susirasti vietą laikinai atsisėskite ten, kur rasite laisvą vietą. Ir jei kas nors ateis ir paprašys atlaisvėsite tai vietą, tuomet galėsite atsistoti, bet bent jau kuris laikas pasidėsite. Taigi dabar pradedame. Regionų komiteto posėdžio vardu aš norėčiau pasakyti, kad mes džiaugiamės šią galimybę kartu su ITRI komitetu aptarti labai svarbius klausimus, klausimus, kurie bus labai aktualūs ateityje ir Tai yra ir ne vien daugiametė finansinė programa skirta 2014-2020 metams, bet ir tuos klausimus, kurie būtini yra tam, kad būtų atkurtas augimas ES. Ir mes, Europos parlamentarai, manome, kad mes privalome kalbėti apie tai, kad regionų politika ir mokslinių tyrimų ir naujovių politika, kurią remti yra paremta programa Horizontas 2020 yra būtinos politinės kryptis. Norėčiau pasveikinti ponę Amalę Sartori, įtri komiteto pirmininkė. Ir norėčiau, kad mano ko pirmininkė taip pat pasakytų kelias žodžius. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju pirmininkė. Mano komitetas, tai yra pramonės komitetas, džiaugiasi šią galimybę, mums labai malonu dalyvauti šiame bendrame posėdėje. Mes šiandien ne vien išklausysime mūsų svečių, bet ir galėsime kartu aptarti, kaip sutelkę jėgas galėtume judėti į priekį. Įtri komitete jau buvo svarstyta programa Horizontas 2020. Nuo 2007 metų mes jau kalbame apie tai, kad reikia geriau derinti išlaidas skirtas moksliniams tyrimams su struktūrinių fondų lėšomis. Mums visuomet atrodė, jog suderinti šios du dalykus yra įmanoma. Tačiau šiandien jau atėjo laikas kalbėti apie tai, kad tai ne viena yra įmanoma, kad tai yra būtina. Ir mes turėtume šiandien pagalvoti apie taip, kaip galima būtų geriausia pasinaudoti ES biudžete esančiomis lėšomis, ypatingai investuojant į uh, mokslinius tyrimus, inovacijas. Ir kaip galima būtų panaudoti struktūrinių fondų lėšas. Kokias sąsajas galima būtų nustatyti tarp šių dviejų sričių ir kaip galima būtų, pasinaudojant šitą struktūrinių fondų ir mokslinio tyrimų ir inovacijų investicijomis, kurti augimą. Augimas nėra vien tuščias žodis. Augimas yra labai realus dalykas, kuris kuria darbo vietas ir užtikrina mūsų pažangą. Tikiuosi, kad šiandien mes išgirsime įdomias mintis apie tai, kaip galima būtų kaip galima būtų įsivaizduoti mūsų ateitį. Aš šiandien galėsiu šiame posėdį dalyvauti iki 4 valandos. Ir man labai bus įdomu čia dalyvauti. Pirminkė, taigi pradedame mūsų, mūsų klausimus. Mes pakvietėme labai daug įdomių kalbėtojų. Tikiuosi, kad jie galės taip pat ir įdomiai pristatyti savo temas. Pirmasis kalbėtas yra profesorius Jasikas Gulinskis, jis yra, yra mokslo ir švietimo mokslo ir švietimo parlamentinis valstybės sekretorius, antroji kalbėtoja Brigita Wolf, yra Saksonijos Anhalto valstybės ministrė, atsakinga už ekonomiką ir mokslinius tyrimus. Ir trečiasis kalbėtojas yra profesorius Timas Klaipo Paul Norėčiau paprašyti kalbėtojų kalbėti ne ilgiau nei 15 minučių. Geriausia būtų, jeigu kalbėtumėt 12-13 minučių. Taip liktų dar laiko diskusijai ir pirmasis kalbėtojas yra Jasikas Gulinskis, nes būtent jis mums papasakos apie ES politikos ir ES mokslinio tyrimų ir inovacijų politikos sinergiją. Prašau. Ačiū pirmininkė, ponus ir ponai. šiuolaikinės ES raida yra susijusi su visų valstybių narių dalyvavimu. Būtina atsižvelgti į jų siekius ir norus. Valstybės narės turi reikalingą kvalifikaciją, kuri turi būti paversta visų Europos e, gyventojų gerovę. Kartais e, mums atsiranda daug skirtingų kliūčių ES e, ekonomikos konkurencingumas, ypač krizės metu, priklausys nuo to, kaip mes sugebėsime išnaudoti turimą intelektinį kapitalą visose šalyse. Pažvelkime šiek tiek atgal ir e, įvertinkime platesnį intelektinio kapitalo vaizdą, ypač mokslinio tyrimų ir naujovių kūrimo kontekste. Pamatysime, kad e, kompetencijos panaudojimas yra nepaprastai svarbus, siekiant atrenkti naujus iškylančius iššūkius ir norint sustiprinti bendradarbiavimą, ekonomikos plėtrą ir e, šio laikiškiausios infrastruktūros suteikimą. Mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimas moksliniuose tyrimuose ir inovacijų kūrime e, yra būtinas. Taip pat turime didinti mobilumą, ypač jaunimo, jaunų mokslininkų tarpe. Horizonto e, programa e, turi atliepti e, visus poreikius kuriuos mes dabar turime. Todėl mes suderinti Horizonto 2020 programos ir struktūrinės struktūrinių fondų panaudojimą. Taip pat būtina atsižvelgti į kosme projektą. Europos mokslinės erdvės raida reikalauja geresnio šių programų koordinavimo. Be to, turime galvoti apie valstybių narių mokslinio potencialo panaudojimą. 210 e, milijardų eurų yra skirta šiai sričiai. Jeigu norime pasiekti sinergijos e, pagal trečiąją mokslinio pagrindų programą ir kitas programas, E, tai e, tą reikia pabandyti padaryti ir ES lygmenių, ir valstybių narių lygmenių. Lenkija šio požiūriu dirba gana sėkmingai. Šiuo metu mes kaip tik įgyvendiname projektus, kurie puoselėja bendradarbiavimą tarp pramonės ir mokslininkų. Be to, turime nepamiršti e, na, tarptautinių programų, tokių kaip ERANET. Tai yra viena iš daugelio e, bendro programavimo iniciatyvų. E, ši patirtis e, turi mus įkvėpti atremti kitus iššūkius. Pavyzdžiui, EIA Europos investicijų agentūros priemonės galėtų būti perkeltos į Horizontų 2020 programos kontekstą. Suprantame, kad ne viskas dabar yra daroma tam, kad e, moksliniai tyrimai ir inovacijos būtų geriau e, remiamos. Suprantame, kad sudarėme su labai daug sunkumų e, suteikiant fondus. Neretai tai atsispindi valstybių narių aktyvume įgyvendinant septintąją pagrindų programą. Kaip žinia, 10 procentų pagrindinių mokslinio centrų sukuria 90 procentų visų mokslinių, atlieka 90 procentų visų mokslinių tyrimų. Vadinasi, visi kiti moksliniai centrai yra marginalizuoti. Ir neretai tokie centrai sudaro sutartis e, pagal tam tikras e, e, specialiasias programas, pavyzdžiui, kompetencijos centrų programą. Horizonto 2020 programa uh, E, jos regioninis elementas gali būti suderintas su sanglaudos politika. Ir tokiu būdu mes galėtume sukurti Europos transnacionalinių iniciatyvų e, grupuotės, vadinamosius klasterius. Taip mes galėtume užtikrinti vadinamąją paralelę pažangą, e, sukuriant, įtvirtinant ir sanglaudos fondus ir horizontą 2020. Suprantame, kad visų rušių infrastruktūra turi būti plėtojama Galvoju čia, pažiūrėjau, apie tokią programą kaip Marie Curie arba bendruosius mokslinio tyrimų darbus, kuriuos vykdo kaimininiai regionai. Tai turėtų atnešti pageidaujamą poveikį. Horizontas 2020 turėtų prisidėti prie uh, mokslinio tyrimų ir inovacijų kūrimo centrų kompetencijos uh, kūrimo ir uh, platinimo visoje Europos Sąjungoje. Lenkijos nuomonė E, o čia mes kalbame apie geriausių rezultatų pasiekimą mokslinio tyrimų srityje, ypatingas dėmesys turėtų būti e, skiriamas papildomai vertėjai įgyvendinant Horizonto 2020 programą. Todėl turėtume išskirti tam tikrus akcentus ir įvertinti, kiek tai prisideda prie nuostatų geresnio įgyvendinimo. Įvertinus mokslinių tyrimų programų e, kokybiškumą, būtų galima prisidėti prie bendros kokybės gerinimo ir galėtume geriau įvertinti mokslininkų komandų e, kvalifikaciją. Taip pat reiškiai pasakyta, kad Europos komisijos pasiūlytosios nuostatos nepasiteisins, kaip pavyzdžiui, kalbėsime apie mokslinių centrų išmanesias specializacijas. Tam, kad atremtume šį iššūkį, turime sukurti naujos kartos regionų potencialų programas. Tai yra susiję su geriausių mokslinio tyrimų centrų nustatymu galvojant apie e, sumanesias specializacijas ir tarptautinių klasterių kūrimą, bendradarbiaujant su stambiausiais Europos moksliniais centrais. Tai yra įmanoma padaryti, kuriant inovacijų politikos ir sanglaudos politikos e, sinergijas. Tam, kad e, užtikrintume sinergiją, turime pagalvoti ir apie administracinę bei finansinę pusę. Šiuo metu yra atliekami tam tikri skaičiavimai susiję su horizontu 2020. Todėl ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas e, tokiuose darbuose e, procedūrų suvienodinime, kad tie fondai būtų e, geriau prieinami ir efektyviau naudojami. Finansinė prasme būtina užtikrinti, kad nacionalinių lygmenių sanglaudos fondai e, remtų struktūrinės reformas ir skatintų e, mokslinės kompetencijos gerinimą. Sanglaudos fondai taip pat turėtų būti panaudoti, didinant e, aktyvumą Europos mokslinio tyrimų programuose. Administracinė prasme būtina sukurti reikalingą struktūrą, ir sukurti visų neišspręstų problemų geresnį valdymo sistemą. Pavyzdžiui, reikia geriau suderintų taisyklių inovacijų programams įgyvendinti. Pavyzdžiui, reikia sukurti bendras e, PVM kompensavimo sistemas arba e, ta, e, t, e, finansavimą galinčių gauti kaštų sąrašus. Suprantame, kad e, Sanglaudos fondas e, yra ne tas pats kaip finansavimas pagal pagrindų programą. E, Horizonto 2020 įgyventinimo problemos, kaip ir sanglaudos fondų įgyventinimo problemos, atgraso e, mokslininkus nuo dalyvavimo tokioje veikloje. Todėl turėtume vengti tokių nereikalingų kliuvinių. Turėtume šalinti skirtumus tarp mokslinių tyrimų infrastruktūrų, bet to reikia gerinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių. E, svarbus yra gilesnis bendradarbiavimas siekiant e, kompetencijos e, programos įtvirtinimo. Jau anksčiau sanglaudos fondus reikėjo panaudoti visoje lėje veiksmų, kurie ateities pagrindų programoje leistų užtikrinti tam tikras sinergijas. Be to reikia priemonių, kurios remtų supranacionalinės programas. Labai dažnai kalbama apie tai, kad reikia tuos fondus atverti tarptautiniam bendradarbiavimui ir leisti e, tarptautiniams grupuotėms dalyvauti e, įvairiose valstybėse narėse. Taip prisidėtų prie Europos mokslinio tyrimo erdvės tarptautiškumo ir tarptautinės grupuotės būtų geriau finansuojamos. Be to, Tai tokiu būdu skatintume bendros infrastruktūros kūrimą. Įgyvendami supranacionalinės programas mes turėtume galvoti apie tai, ar būtų prasminga e, ieškoti galimybių finansuoti proratą principų. Kai sakau proratą, turiu galvoje, kad būtina atsižvelgti į e, E, BVP dalį skiriama moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Birgita Wolf. Jos dar nėra. Tim Kleipol tada žodis. Thank you, Madam Chairman. God, take those off. Thank, thank you, Madam Chairman. Uh, good afternoon, ladies and Ačiū pirmininkė, laba diena, ponės ir ponai, aš esu Klim. Kleipol, Tim Kleipol iš Wales universiteto, Svonsių universiteto. Mhm, kalbėsiu apie tai, kaip naudojame struktūrinius fondus tam, kad būtų galima vietos e, sektoriuje išplėtoti uh, spau, leidyklą, spausdinimą. Visų pirma, kas yra leidyba? Vis, dauguma galvoja, aišku, apie laikraščius, tokia atveju, aišku, tai yra šimtametės tradicijos, tačiau reikia prisiminti, pavyzdžiui, pakuotis. Viską, ką jūs perkate, yra supakuotai, kažką tai yra didžiulė rinka. Toliau, produkcijos, dekoravimas, jūsų kavos podeliai, pavyzdžiui, um, tapetai, um, medžiagos vartojimo prekės. Pavyzdžiui, jūsų automobilio prietaisų skydelis ar lėktuvo prietaisų skydelis. Galbūt keista, tačiau čia pagrindinės savybės, pavyzdžiui, šviečiančios e, lentos, kurios šviečia pačios, tai taip pat yra spaudinimo e, produkcija. Taigi reikia galvoti ir apie labiau mokslinės sritis. Aišku, reikia paminėti ir sveikatos apsaugos sektorių, tarkim, antikūnių, pavyzdžiui, srityje Taigi spausdinimas, leidyba yra gamybos procesas. Gali būti ir vienpusiai kažkokie tai lapai, bet gali būti ir uh, didžiuliai uh, lapai, tokio dydžio beveik kaip stadionas, kur irgi gali būti spausdinama kažkas. Tai gali būti pakuotės, kaip aš minėjau, gali būti um, apsaugos visokios žymės, pasai, uh, kreditinės kortelės, um, pinigai. Um, įvairios e, elektroninės detalės, biosensoriai, netgi e, atitinkamos dalis. Čia šiame sektoriuje yra labai daug MVI pavyzdžiui, grafikoje, tai yra pakuotės, tai yra laikraščiai, 123 tūkstančiai um, spausdinimo firmų uh, dirba, juose dirba apie 820 tūkstančių žmonių visose 27 valstybėse narėse. Velse tikrai tai yra dominuojantis sektorius. Paprastai, aišku, yra remiasi amatais, nestambaus sektoriaus gamyba. Uh, nuo ko pradėjome? Aišku, Visų pirma, prieš naudodami struktūrinius fondus mes be abejo pasirėmėme pagrindiniais pasaulinio lygio moksliniais tyrimais. Gal ir kaip gėda, tačiau mes daugiau poveikio turime nei Velse, daug kitose valstybėse, netgi už ES ribų nei kad, pavyzdžiui, visai netoli savo apylinkėse. Bet mes stipriname žinių ekonomiką, naudojame struktūrinius fondus tam, kad galėtume išplėtoti savo veiklą, pritaikyti prie vietos poreikių ir pagerinti savo um, įrenginius, kad, galėtume, kad, kad galėtumėm geriau panaudoti pagrindinės lėšas. Taip pat turime ir ryšių pareigūną, kuris leidžia mums išsiaiškinti, kas tai yra tie struktūriniai fondai Ir e, tas e, pareigūnas, tiksliau pareigūnė, pasakė, kodėl, nereik, kodėl nepanaudojame šitų atsiveriančių galimybių, pavyzdžiui, RDF, kad galėtumėm savo įrangą išplėsti, tinklus sukurti žinias perduoti. Taip pat naudojame ESF, pavyzdžiui, integruotam švietimo mokymo procesui. Pavyzdžiui, jeigu perini nuo paprasto amato iki aukštų technologijų pramonės, tai aišku, kad reikia labai kvalifikuotų darbuotojų. Toliau naudojame ESF, aišku, magistrantūros, doktorantūros studijoms. DIPL, kas tai yra? Tai yra skaitmeninis, pramoninis pakavimo neišplėstas aplinkosauginis, tai yra pritaikymas, pritaikymas pasaulio lygio mokslo tam, kad MVI galėtų gauti ekonominės naudos. Ir mes laimėjome 2009 metų Ryžio Star apdovanojimą. Mums reikia strateginės vizijos, mums reikia aišku žinoti, ko reikia šiam sektoriui. Tai yra sukauptos žinios per visą mokslinę e, veiklą vykdytą daug metų ir mūsų ryšių su tarptautinėmis kompanijomis. Mes palaikom palaikome glaudžius ryšius su akademiniu pasauliu. Jie ne vien tik tai rašo mokslinius darbus, bet ir plėtoja įdomius projektus su MVI. Tai yra mūsų sėkmės laidas. Mes didiname um, ap, darbo apimtis iki maždaug 5 milijonų eurų įmonės yra išaugusios, taigi poveikis yra labai rimtas. Ir kaip tai galima susijęti su septinta pagrindų mokslo, mokslo pagrindų programa. Visų pirma, struktūrinius fondus mes naudojame pajėgumams plėsti. Pavyzdžiui, e, Swansea universitetas labai mm, tvirtas pozicijas užima, kuomet dalyvavo konkursuose dėl septintosio mokslinių tyrimų pagrindų programos finansavimo, ypač per kompetencijų pasaulinį centrą spausdinimo leidybos pakavimo sričiai ir dirbame ir vietos, bet ir globalių mastų. Mes esame plastikinės elektronikos, taip pat pagrindinis centras, klasteris. Ir, mm, mes taip pat sukūrėme pagrindinius kelius, kurie leidžia užmėgsti ryšius su įvairiomis įmonėmis Europoje. Pavyzdžiui, aš paminėčiau Aulet apšvietimo sritį su Philips, paminėčiau Mm, kost pavyzdžiui programą, tai yra tradicinė leidyba derinama su skaitmeniniu spausdinimu, arba ametist pavyzdžiui panaud, paminėčiau, tai yra MVI projektas, kuris yra skirtas pagerinti žaizdų gydimą. Ir mm, paminėčiau pavyzdį, pavyzdžiui, iš spausdinimo srities, ir savo srities. Mm, mes turime labai išmanes, išmanes medžiagas, pakuotėms naudojamas, polimerinė elektronika, sensorius, sveikatos priežiūros e, produkcija įvairia. Tai yra milijonai, netgi milijardai eurų apyvartos kasmet. Tai yra tikrai didžiulio potencialo rinka. Mums sekasi dirbti, kadangi mes turime mokslo verslo vardan Velso strategiją. Ir Europoje, aišku, mes žinome, yra ir kitų um, mokslinių tyrimų centrų, kurie užima lyderio pozicijas ir mes norime su jais palaikyti glaudžius ryšius. Dėl integruotos strategijos Europai mes turime pasirūpinti, kad programa Horizontas 2010 metams išlaikytų lyderio vaidmenis mokslo tyrimų, e, lyderio pozicijas es mokslo tyrimų srityje. Ir reikia fundamentaliuosius tyrimus E, sieti su mm, naujomis koncepcijomis e, konceptualizuotais projektais, kurie yra svarbus pramoniai. Ir labai svarbu, kad tai būtų e, naudojama būtent ES ir Svonzi ypatingai, kad mm, ne, nebūtų iškelta ta veikla kažkur tai į tolimuosius rytus. Ačiū. Have... Dėkoju. Aš beje jau neseniai sakiau, kad Svonzė, Svonzės yra puikus pavyzdys to, kaip galima derinti įvairias politikos kryptis. O dabar, jei neklystų, pas mus jau atvyko profesorė Brigita Wolf. Ir jeigu jūs jau esate pasiruošusi, jums aš suteiksiu žodį. Well, thanks. Sorry for being late. I guess I'm supposed to present in German. Dėkuosiu, prašau, kad pavėlavau. Kiek aš suprantu, aš galiu kalbėti vokiškai. Ich komme aus Sachsen-Anhalt. Das ist eines der neuen. Aš esu iš e, Saksonijos Anhalto. Tai yra viena iš rytų Vokietijos žemių. Ir tam tikrai prasme mes esame pavyzdinis regionas. Būtent taip aš norėčiau pristatyti savo regioną šiame renginyje. Mes esame labai šiuolaikiškas regionas. Jau beveik 20 metų ryt, buvusi rytų Vokietija stengiasi pasivyti vakarų Vokietiją mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje. abejo, visi suprantate, kad, kad po 40 metų sovietinės tvarkos situacija rytų Vokietijoje buvo kitokia nei, nei vakarų Vokietijoje. Ir todėl mes buvome priskirti pirmojo tikslo regionams. Ir aš norėčiau jums šiandien pasakoti, kaip mes pasinaudojame struktūrinių fondų lėšomis tam, kad sukurtume infrastruktūrą moksliniams tyrimams. Taip pat naudojamės ir regioninių fondų lėšomis, vadinamųjų vadinamųjų tiltų į kompetenciją. Mes dar nepasiekėme savo galutinio tikslo, bet per pastaruosius 20 metų žengėme labai svarbius žingsnius į priekį. Mes iš tikrųjų gavome didžiulę paramą iš ES. Per pirmąjį programavimo laikotarpį mes gavome 1,93 milijardų eurų, o per antrąjį programavimo laikotarpį daugiau nei 300 milijonų eurų pasinaudodami kuriais įgyventinome 1283 projektus ir beveik visi šie projektai buvo skirti moksliniams tyrimams ir taikomai veiklai. universitetams galėjome surasti 31 milijardų 816 milijonų eurų paramą, o kitoms mokslinio tyrimo institucijoms ir įstaigoms 27,125 milijonų eurų. Aš norėčiau pateikti Jums pirmąjį pavyzdį Pavyzdžiui, Magdeburgė buvo nuo seno jau nuo seno buvo labai veikia labai stiprus neurobiologijos centras. Ir mes pritraukime tiek Vokietijoje esančias lėšas, tiek lėšų ieškojame kitur. Tesla centrifuga buvo, buvo įdėkta šiame institute ir tai buvo labai novatoriškas projektas. Mes kreipėmės į Vokietijos e, federalinę ministeriją ir mums pasakė, kad mes galime tikėtis gauti paramą iš ES. Ir Magdeburgo universitetas e, labai tikslingai panaudojo lėšas, sukūrė kritinę masę. Ir būtent dėl tos centrifugos šis mokslinis centras galėjo pritraukti papildomą finansavimą iš kitų šaltinių. Ir mokslininkai Magdeburgė galėjo labai ženkliai žengti į priekį, būtent dėl, dėl to, kad gavo tinkamą finansavimą ir tas, tas jų žengimas į priekį teigiamai atsiliepė ir kitiems moksliniams mokslinio tyrimų centrams. Pavyzdžiui, Magdeburgo universitete mes taip pat sugebėjome sukurti ir behavioristinių smegenų o, tyrimo centrą. kuris dar labiau prisidėjo prie bendros mokslo masės Magdeburgė. Ir kitas svarbus žingsnis įvyko 2012 metais, tai yra šiais metais. Dikšų metų mes e, ėjome gan ilgai ir šiemet buvo pastatytas e, Leipcigo neurobiologijos institutas, kuriame yra vykdomi moksliniai tyrimai, siekiant išsiaiškinti, kaip galima būtų geriau suprasti neurologinės e, ir neurodegeneratyvinės lygas. Taigi ši grupė taip pat e, suteikė nemažai darbo įvairiems mokslininkams ir mažoms ir vidutinėms įmonėms. Pritraukė taip pat ir stambės bendrovės, tokias kaip Siemens, pavyzdžiui. Besvarbu tai, kad e, kad šiuose moksliniuose tyrimuose dalyvauja labai daug mažų ir vidutinių įmonių. Ir tai labai teigiamai atsiliepia visam mūsų regionui, kuris vis dar labai ženkliai atsilieka nuo vakarų Vokietijos. Brandenburgė ir ir Potsdame taip pat yra pasinaudojama mūsų patirtimi, tai kaupome ir savo patirtis. Ir mes taip pat mokomės ir iš Brandenburgo Potsdamo um, sukauptos patirties. Čia jūs matote, kaip atrodo naujasis neurobiologijos instituto pastatas, kuris buvo baigtas statyti šiemet. ir jis buvo pastatytas panaudojant ES finansavimą. Ir mes sugebėjome pritraukti labai daug gabių mokslininkų į Magde, Magdeburgą, būtent dėl to, kad turėjome labai gerą mokslinio tyrimų infrastruktūrą. Toliau mes ketiname įdėkti ciklotroną, bendradarbiaudami su Siemens bendrove. Tam reikės nemažai lėšų, tai yra kitas mūsų suplanuotas žingsnis. Ir po to, kai e, šis renginys pradės veikti, tuomet Magdeburgo mokslininkai galės kurti įvairiausius vaistus, kurie, aš tikiuosi, bus po to sėkmingai parduodami. Dar vienas rytis. Magdeburgas nuo seno garsėjo, garsėjo tuo, kad jame buvo gaminama labai daug įvairios įrangos. Be abejo, visa tas e, pramonė sužlugo po, po Vokietijos susivienijimo. Ir mes stengiamės išnaudoti turimas technologijas tam, kad e, įsilietume į automobilių gamybos pramonę. Dar viena labai svarbis rytis tai yra virtualioji plėtra ir mokymo centras. Tai taikomosios veiklos pritaikymas virtualiai. Ir dar vienas projektas, kuris yra mūsų regiono pietuose. Tai yra cheminių ir a, plastikinių medžiagų ir procesų tyrimo centras. Šis centras užsijima tuo, kad e, tyria ir kūrė tvarias, ekologiškai tvarias cheminės medžiagas. Tai tiek apie mūsų projektus ir dabar norėčiau apibendrinti ir pasakyti, kad mūsų bendra patirtis, žengiant tais laiptais kompetencijos link, yra labai teigiama. Struktūrinius fondus galima pasitelkti, norint e, įgyveninti įvairiausią mokslinę veiklą. Galima derinti finansavimą iš įvairių fondų. Finansavimas, aišku, yra gerai, bet e, mokslinis tyrimus pirmiausia vykdo žmonės, o mokslininkai yra linkę važiuoti ir dirbti ten, kur susidaro tam tikra mokslinių tyrimų ir jiems reikalingos infrastruktūros kritinė masė. Nes yra daugybė projektų, kurių neįmanoma gyvendinti, neturint gerai išplėtotos infrastruktūros ir mokslui reikiamos aplinkos ir terpės. turint gerai išplėtotą mokslinių tyrimų infrastruktūrą, kur kas paprasčiau yra pritraukti geriausius, gabiausius mokslininkus. Max Planks ir Hofe, pavyzdžiui, yra tie mokslininkai, kuriuos mes sugebėjome privilioti iš, į rytų Vokietiją, iš tų vietų, kurie dirbo anksčiau, tai yra iš Junktinės karalystės, iš Junktinio Amerikos valstijų. Taigi mes manome, kad tai jau yra visiškai neblogas rezultatas. Marks Flank, Flank Herholzen. Vokietijoje šie vardai yra labai gerai žinomi. Ir kalbėdama apie mokslininkus ir mokslinių tyrimų centrus, aš norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu yra taip pat e, skatinti įvairių mokslinio tyrimų institutų bendradarbiavimą ir jų dvinių projektus. Pavyzdžiui, mes sudarėme taip pat kelis vadinamosius klasterius – mokslinių centrų klasterius, kurie tyria įvairiausias medžiagas ir jų savybės. Mes e, nenorėjome išradinėti dviračio. Tiesiog bandėme suburti įvairius mokslininkus. Ir mums atrodo, kad mūsų patirtis yra teigiama ir ją galėtų pasinaudoti e, kiti regionai. Ir būtų puiku, jeigu mes galėtume ateityje pasidalyti savo patirtimis su kitais ES regionais. Labai ačiū. O dabar norėčiau suteikti Apulijos regiono atstovui žodį. Atstoviai žodį, ponė Grimi. Prašom žodis Jums. Ir e, la possibilità. E, ačiū, ponė pirmininkė, ačiū už tai, kad e, man suteikėte galimybę su Jumis pasikeisti informaciją apie tai, ką mes ketiname daryti Apulijos regione. Taip pat aš pabandysiu pristatyti mūsų kuriamą priemonę, leisiančią pasiekti tas sinergijas apie, tarp horizonto 2020 ir sanglos fondų, kurių mes siekiame. E, savo ruoštų aš galėčiau pasakyti, kad mes pirmiausia siekiame vadinamojo išmaniojo specializavimuose. Kitaip tariant, norime, kad regionai galėtų sukurti, įdėkti ir e, kontroliuoti kaip įgyvendinama išmintinga specializavimosi strategija viename ar kitame regione, panaudojant integruotai galimybės e, atveriamas struktūrinių fondų ir horizonto 2020. E, regionas, kuris naudoja struktūrinius fondus e, tam, kad e, būtų pasiekta mokslinio tyrimų ir investicijų strategija, yra pristatyti šioje skaidrėje. Šiai detalės nesileisiu, bet pateiksiu vieną pavyzdį, rodantį, ką mes darome. Taip jūs galėsite geriau suprasti, kokių sinergijų gali būti tarp struktūrinių fondų ir horizonto 2020. Dabar štai ekrane matote schemą, kuri rodo, kokios maždaug strategijos mums reikia, kad fondus galėtume panaudoti protingai. Mums reikia integruotos strategijos, fondai turi būti naudojami efektyviai. Štai tokiu metodu mes ir norėjome naudotis kad visos veiksmų eilutės išvardintos štai čia būtų labai glaudžiai susietos tarpusavyje. Taip pat čia nurodome, kokie fondai gali būti panaudoti tas toms eilutėms finansuoti, nepriklausomai nuo jų masto. Daugelis tų planų prasideda regionių lygminio, paskui perauga į nacionalinį ar net Europos ma e mastą. Šioje skaidrėje pagrindinis terminas turbūt yra e, kritinė masė, tinklų kūrimas, temų tarpusavio susijimas ir regioninės inovacijų sistemos kūrimas. Labiausiai turėtume susikoncentruoti į savo tikslus. Tai yra, turime sukurti tokius klasterius, kurie leistų pasiekti E, jau veikiančių klasterių atnaujinimą, geresnį jų panaudojimą, o ne naujų kūrimą. Tai štai čia ir matote visą sąrašą sričių, kurių reikšmė išauks, jeigu Apulijos regione bus pritaikyta išmaniosios specializacijos strategija. Visą tai yra susiję su regiono gebėjimu atremti kitus regiono partnerius ir įsitvirtinti Europos regionų tarpę. Būtent tokių siekių mes turėtume turėti. Jeigu leisime regionių lygmenių dirbantiesiems dalyvauti Europos mokslinio tyrimų erdvėje ir atitinkamai horizonte 2020, jie galės tai padaryti. O ką mes darome šiuo metu? kartu su inovatoriškomis regiono sistemomis bandome sukurti visą eilę skirtingų idėjų, kurios leis e, įsteigti tinklus visos Europos lygmenių. Pavyzdžiui, mes galvojame apie Europos inovacijų partnerystę ir iniciatyvą, kuri veiktų regionių lygmenių, dalyvaujant vietos e, politikos kuriejams bei regiono mokslo ir gamybos sektorių atstovams. Šiandien po pietų mes susirinkome tam, kad aptartume sinergijas tarp struktūrinių fondų ir horizonto 2020. Kartais mm, žmonėms atrodo, kad šis rytis yra gana miglota ir kad tie fondai tarpusavį prieštarauja. Viena vertus, Horizonte 2020 daugiausia dėmesio yra suteikta būtent į mokslinę kompetenciją. Tuo tarpu struktūriniai fondai turi garantuoti, kad e, socialiniai ekonominiai skirtumai tarp skirtingų ES regionų sumažėtų arba iš vis išnyktų. Todėl mano nuomonė, mes, e, kurdami strategiją, turime pasirūpinti, kad e, kompetencijos siekis išliktų pagrindinis. Nes ES dabar gyvybiškai svarbu akcentuoti kompetenciją, mokslinę kompetenciją, jeigu norime tarptautiniu mastu įgauti didesnį svorį. Mes e, turime sukurti vadinamuosius virtualiuosius e, e, tokius ratus, kurie leistų e, mokslinę kompetenciją išplėsti iš regionių lygmens į tarptautinį lygmenį. Bandydami sukurti atskiras specializacijos strategijas regionuose ir pažvelgia į struktūrinių fondų atveriamas galimybės, galime ne tik rasti specializacijos galimybių, bet ir uh, e, regionų papildomumo aspektą galime išvelgti. Tas papildomumas yra būtinas, jeigu norime, kad būtų panaudota Europos kritinė masė moksliniai kompetencijai įtvirtinti. Mano nuomonė šiuo požiūriu yra šiek tiek sumenkėja vertė tų vadinamųjų operatyvinių sinergijų, apie kurias anksčiau buvo kalbėta, veiklos sinergijų. Kitaip tariant, jungtinės specializacijos ir papildomumo e, siekiai turi susilieti. Kitaip tariant, mes negalime ieškoti naujų priemonių ir naujų formulių. Turime pažvelgti į realius institucijų gebėjimus politikos kūrimo lygmenių. E, kalbant regioninių požiūrių, turime suprasti, kad tik didindami kompetenciją ir gerindami įgūdžius mes galėsime panaudoti politikos kūrimo lygmenių rastas priemonės Horizonto 2020 ir sanglaudos fondų efektyviam įgyvendinimui. Taigi mes nedelsdami turime uh, su e, derinti savo veiksmus su regionų generaliniu direktoratu ir jo iškeltomis iniciatyvomis. Tai yra išmaniosios specializacijos platforma, e, kurią pradėjo gyvendinti Sevilijoje esantis um, centras. Čia kalbame apie e, kvalifikacijos kelimą, e, kolegų profesinius mainus ir panašiai. Mes galime kalbėti apie skirtingus bendravimo etapus, tačiau taip, kokiu būdu mes turime sukurti tam tikrą uh, papildomumo vaidmenį išpildymo vaidmenį ir skirtingi regionai prisitelkdami struktūrinius fondus ir kitas finansavimo šaltinius, įskaitant horizontą 2020, gali pasiekti tokio uh, visuotiniškumo. Apibriešant strategijas būtų visai gerai, jeigu horizontas 2020 suteiktų galimybę regionams e, šiek tiek plačiau įvertinti Europos problemas, neapsiriboti tik savo sienomis, net pažvelgti už ES ribų. Uh, Galvojant apie strategiją, turime suvokti, kad e, jų stebėsenos ir tobulinimo galimybės yra gyvybiškai svarbios. E, čia remiamės e, priemonė, kuri neįeina į horizontą 2020. Kalbam apie projektą, kuris vadinasi žinių regionai. Ši priemonė buvo nepaprastai naudinga, nes Kažko panašaus mums reikėtų ir dabar pagal horizontą 2020, nes būtent tokias programas regionai gali leisti savo įgyvendinti, bet to jie, jie jas naudodami gali gyvendinti savo strategijas ir jas e, kontroliuoti. Mm, tie veiksmai, bent jau teoriniu požiūriu, dar turi būti įgyvendinami. Ir jeigu mes norime naudotis skirtingomis priemonėmis ir strateginėmis mokslinio tyrimų darbos, ar kėmis tokiomis kaip ERANET, kartu su struktūriniais fondais. Tai turime ieško, tai rasime būdų programų suteikti konkretų turinį ir e, tam tikrą išteklių darbo atvarkę sukusime. Tai būtų nepaprastai naudinga tikslinėms mokslinio tyrimų darbo atvarkėms kurti. Nes kaip tik dabar mes e, siekiame tų išmaniųjų e, specializacijos strategijų. Mums ypač rūpi ES ir Viduržėmio jūros regiono matmuo bei tarptautinis e, šios darbos vargės likmuo. Turime pagalvoti apie tai, kaip tos programos galėtų būti veiksmingesnės ir kaip jos tarpusavėje gali, tarpusavėje gali saveikauti. Aš manau, kad reikėtų suprasti, kad e, šios programos viena kitą papildo ir duos panašių rezultatų. Ką tik išklausėme Saksonijos atstovo ir išgirdome labai panašių minčių. Yra kalbama apie regioninės techninės galimybės, ambicingus mokslinio tyrimų tikslus. E, Apuklėje investavome 50 e, milijonų eurų į e, laboratorijų tinklus, bet turime suprasti, kad tų tinklų reikšmė yra nepaprastai didelė. Todėl E, kurdami tokias infrastruktūras, manėme, jog reikėtų Europos e, struktūrinį fondą kažkaip įtraukti. Per jį galėtume įdarbinti mokslininkų, galėtume pasiekti daugiau naudos regiono e, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Neretai Pulijos regione E, dirbančios mažos ir vidutinės įmonės galėtų susitelkti vienamosius klasterius ir vykdyti kartu mokslinius tyrimus. Ta būtų galima padaryti ir Europos lygmenių e, pagal horizontą 2020 ir pagal e, struktūrinius fondus. Tačiau turime leisti žmogiškajam kapitalui laisvai judėti. Taigi dirbda, dirbame pasinaudodami infrastruktūrą, bet tuo metu bandome išnaudoti tai, ką esame išmokę ir e, pasitelkti tą žmogišką kapitalą, kuris yra jau sukurtas nacionalinių regionų lygmenių. Kalbame ne tik apie pinigus, kalbame ir apie taisyklės, apie finansų taisyklių suderinimą. Tai būtų labai naudinga. Manau, kad E, bendrijos e, mokslinio tyrimų ir inovacijų valdymo sistemų suderinimas būtų labai naudingas. Taip mes galėtume plačiau, platesnių mastų vertinti inovacijų poreikius, ypač e, kai kalbame apie regionus, kurie yra pasirengę įgyvendinti naujoves ir elgesi kūrybiškai. Mes žinome, kad vietos lygmenių neretai, pavyzdžiui, E, yra įsteigiamos vadinamosios gyvosios laboratorijos. E, viešieji pirkimai gauna naują e, reikšmę pagal bendrijos programas. Visam tam reikia suteikti daugiau reikšmės. Porą minčių apie saveikumą, kuriomis ir baigsiu savo pasisakymą. Viena vertus, turėtume horizonte 2020 prioritetą skirti toms idėjoms ir iniciatyvams, kurios uh, akivaizdžiai yra susijusios su išmanėje specializacija. Ir taip pat turime parodyti, kad e, e, regionams būtų labai naudinga tokių programų sinergija. E, turiu galvoje ir informacijos rautus iš regiono veikėjų lygmens iki Europos lygmens ir taip mes galėtume pagerinti regionų vietos strategijas. Ačiū ponė Agrimi. Mėlėjai kolegos, norėčiau paprašyti visų jūsų, kurie kalbėsite, e, kalbėti kuo glaušiau ir tada e, galbūt galėsime išklausyti daugiau klausimų, kurie truks nelgiau kaip mm, vieną minutę. Negalime čia aptarti absoliučiai visko. Mes e, turime išnaudoti čia atėjusius ekspertus, praktikus, kurie mums geriau paaiškins, kaip kas turėtų būti daryta. Mes galim pateikti įvairių klausimų, kad jie um, išaiškintų praktinius poreikius, kad mes geriau suprastume, e, kokia ta politika e, derinanti tas horizontą 2020 ir struktūrinius fondus turėtų būti, kaip galėtume pasiekti čia didžiausios naudos. Dabar atėjo tas momentas, kai mes e, turime renkti pakeitimus komisijos teikiamiams pasiūlymams dėl kitos finansų perspektyvos. Taigi pats laikas suprasti, ko dar trūksta, ką mes turėtume keisti e, praktiniu požiūriu. Ir ką tik girdėjome to praktinio požiūrio pristatymą. Dabar kalbės e, parlamento nariai, ponas Glantė iš Itrės. Ähm, Ačiū, aš turiu konkretų klausimą. Gal sureaguojant į ponios Wolf pasisakymą. Aš esu iš tokio miesto, kur toks klasteris yra sukurtas ir kur pat naudojami yra RPF pinigai iš pramonės komiteto buvo toks pasiūlymas, kad reikėtų išsaugoti kompetencijos lygį Europoje, mokslo tyrimų lygį Europoje ir padėti tiems regionams, kurie galbūt ne visuomet gali pritraukti žmogiškąją kapitalą, būtent užsitikrinti, kad tie mokslo tyrimai ten būtų vykdomi ir kad būtų tie aiškus ryšiai sukurti. Taigi, galvojant apie e RPF naudojimą, uh, Pavyzdžiui, turi būti tam tikros garantijos, kad tas finansavimas bus, pavyzdžiui, dėl e, Marijos Curie programos. Ne visiems yra galimybė prieiti prie tų lėšų, yra tam tikra <laughs> konkurencija, taigi aš norėčiau jūsų platesnės informacijos, e, kiek e, tos konkurencijos yra, kiek ją galima panaudoti, kiek yra tų pasiūlymų iš, iš kiekvieno regiono. Vanis Elroj iš regi. Ačiū pirmininkė, labai džiugu, kad turime šios lausimus ir kad du komitetai ne kovoja tarpusavyje, o dirba iš vien tam, kad sukurtumėm žinių ekonomiką, kad užtikrintumėm investicijas į augimą ir užimtumą. Aš noriu tris klausimus paklausti visiems jums. Koks yra pagrindi, kok, kokia pagrindinė kliūtis yra šiuo laikotarpiu. Jūs kalbate apie tai, kad e, neteisės aktai e, mums kliudo, o labiau mm, regionų e, vizijos nebuvimas, galbūt nebuvimas to noro patiems investuoti. Taip pat jūs kalbėjote apie įvairius pasiūlymus, apie išmanėją specializaciją. Ta kryptimi viskas teisingai daroma, aišku, negalima kažkokių tai spragų palikti. Tačiau turi būti ir konkretus toks derinys, iš, kad būtų politika ir iš viršaus į apačią, ir iš apačios į viršų, kad būtų iniciatyvos. Taigi, kaip Jūs galvojate, kokios būtų tos išmaniosios priemonės, kurios išspręstų tos problemas. Ir trečias dalykas, iš šito mes aptarinėjome bendrą strateginį pagrindą kuris e, numatytų visas priemonės, kaip teisės aktus perkelti, kaip užtikrinti sinergiją tarptų dviejų fondų. Ir Mes taip pat numatėme e, e RPF e, prievolę, kad visoje Europoje būtų nuo 1 iki 10 procentų skirta mm, išleisti už valstybės narės ribų. Tai yra, kad valstybė sutelktų dėmesį ne, ne vien tai, kas vyksta jos viduje, bet ir kažkiek dėmesio būtų skirta tam, kas vyksta už jos ribų. Tai gal jūs galėtumėt kažkiek pakomentuoti ir tuos dalykus, kiek tai yra naudinga. Kristian Eller, trečias bus kalbėtojas. Ačiū pirmininkė. Norėčiau išsakyti dvi pastabas. Noriu pabrėžti, kad diskusijose dėl laiptelių į kompetenciją reikia visų pirma bendro požiūrio, kad būtų bendras sutarimas tarp visų partijų. Septintoji mokslo tyrimų pagrindų programa, apie kurią mes kalbame, yra labai svarbi ir su panu Buzeku. Mm, mes kalbėjomės tais klausimais ir, ir tuomet, kai jis buvo parlamento pirmininkas ir anksčiau, kai jis buvo pranešė šio klausimu. Ir kalbėjom apie tai, kad iš tikrųjų uh, Mm, narystės siekiančioms valstybėms, tai buvo labai svarbus dalykai ir, ir asmeniškai, ir jam tai buvo labai svarbu būtent, kad būtų galima užtikrinti, kad kompetencijos centrai irgi išliktų inovacijos ir mokslo tyrimų pagrindų programoje. Ir Europoje vykdomos įvairios programos, reikia jas vykdant galvoti apie sanglaudą, bet lygiai taip pat reikia galvoti ir apie kompetencijos išsaugojimą, kompetencijos centrus Europoje. Ir aš pateikčiau čia pavyzdį konkrečiai, ką mes galėtumėm čia padaryti. Ypač užtikrinant sinergija tarp dviejų fondų, pusiausvyrą. Sėkmingiausiai dirbantis regionai, sėkmingiausiai <clears throat> veikiantis projektai yra būtent iš tų pagrindinių klasterių, kompetencijos centrų, mokslinių centrų. Jie yra sukaupę tam tikrą mokslo tyrimų masę, kuri yra labai svarbi pramoniai ir tas kompetencijos lygis yra labai svarbus ir mm, todėl tie centrai gali konkuruoti tarptautiniu lygmeniu. Aišku, yra tam tikrų trūkumų, pavyzdžiui, narystės e, siekiančiose valstybėse, pavyzdžiui, kai galvojame apie dalyvavimą tose programuose, sėkmė čia buvo gan ribota, nes um, patirties trūko mm, ir trūko e, tų klasterių tvirto judėjimo į priekį. Aš manau, kad tai būtų konkretus pavyzdys, kaip mm, struktūriniai fondai ir horizontas 2020 metams galėtų būti apjungti ir ypač panaudoti tose konglomeracijose, kur jau yra um, kompetencijos centrai. Taigi reikia spręsti uh, valdymo patirties problemą vietoje ir reikia glaudžiau sieti tas dvi programas, kad būtų galima užtikrinti platesnį dalyvavimą ypač stojančiose valstybėse, kad būtų galima užtikrinti ir reikalingą augimą Taigi, kiek struktūriniai fondai gali būti panaudoti mokslo tyrimams ir technologijų plėtrai bei horizonto 2020 tikslų gyveninimui. Kai kurios valstybės narės, pavyzdžiui, Lenkija e, bent 20 procentų e, struktūrinių fondų panaudoja mokslo tyrimams ir technologijų plėtrai. Taigi, aiškiai matome čia ryštą mm, to, tos ryties lėšas skirti mokslo tyrimams. Matome, kiek horizonto 2020 metams programą galima panaudoti čia. Taip pat e, laiptelių į kompetenciją atskirą programą, kiek galima panaudoti. Uh, iki mėnesio pabaigos jau turi būti pateikti pasiūlymai. Tačiau yra tos konkrečios mintis dėl dvinių priemonės panaudojimo, dėl abiejų fondų sujungimo, dėl klasterių sudarimo tokiu pagrindu. Tai aš noriu paklausti, kokios konkrečios būtų priemonės, kur būtų galima panaudoti struktūrinius fondus ir horizonto 2020 metams programos finansavimą, kokios čia būtų galimos programos. Ačiū, paprašysiu dabar ekspertų atsakyti, kas gal išėlės. E, w odpowiedzi na te pytania, które padły, oczywiście. Atsakydamas į klausimus, norėčiau pasakyti, kad kolegų apibūdintas vaizdas aiškiai rodo, kad jau yra tam tikros sinergijos tarp septintos mokslo tyrimų programos uh, ir struktūrinių fondų, tačiau yra tam tikrų problemų, pavyzdžiui, regionių kompetencijos centrų kūrimo srityje ar regioninės inovacijų programos e, srityje. Matome, tarkim, kad Lenkijoje ar Vokietijoje lengviau buvo panaudoti struktūrinius fondus ir panaudojimo lygis yra daug didesnis. Taigi, Tai akivaizdu, kita vertus, struktūriniai fondai dažnai yra naudojami e, infrastruktūros um, plėtojimui žmogiškam kapitalui. Ir žinoma, č, iš tokių a, programų kaip Horizontas 2020 metams yra lengviau panaudoti lėšas kitoms rytims. Tad aš manau, kad sinergija išliks Tačiau aš negaliu sutikti su tuo pareiškimu, kad jokių kliūčių nėra, nes energija egzistuoja. Ne, aš manau savo pasisakymę, aš mm, kaip ir parodžiau, kad e, dar yra ką nuveikti administracinėje finansavimo srityje, mm, sukuriant palankesnės sąlygas toms valstybėms, kurioms reikia dar tą atotrukį sumažinti ir sukurti tikrai um, harmonizuotą, suvienodintą mokslo tyrimo europinę erdvę. Dabar dėl specializacijos, taip, tai yra iššūkis kai kuriems regionams, ypač tiems, kurie savo išmanaus augimo strategijas dar tik tai uh, kūrė reikia, aišku, uh, eksantę panaudojimo kriterijus įvykdyti pagal atitinkamus pajėgumus, viskas, viskas turi būti pasverta, kad mm, būtų ta bendra vertybė statoma, tai yra bendra mokslo tyrimo europinė erdvė. Ir čia atsiranda galimybė kartu su kitomis valstybėmis e, sukurti uh, viršvalstybinės programas, kurios veiktų per sieną ir užtikrintų platesnį ir patogesnį dalyvavimą mokslo tyrimų strateginėse programuose e, įvairioms valstybėms ir veikti per sieną. Aišku, ne viską gali apibendrinti, supaprastinti ir pasakyti, kad na, vien tik tai valdymo problemos yra išlikusios kai kuriuose valstybėse narėse. Kai kalba apie mokslo tyrimus, infrastruktūrą, reikia nepamiršti ir žmogiškosios pusės kad aišku vadybiniai įgūdžiai yra labai svarbus, bet Jeigu puikia infrastruktūra ir puikus žmogiškas kapitalas yra sutelkiamas vienoje vietoje, aišku, kad finansai ir organizaciniai įgūdžiai e, bus labai svarbus. Aš dėkuoju už tai, kad paminėjote Lenkiją, kuri daug pinigų panaudojo mokslo tyrimams ir technologijų plėtrai. Be abejo, reikia šią galimybę panaudoti ir dar daugiau lėšų ateityje paskirti tai sričiai. Ačiū profesoriui. Kas, kas dabar kitas? Klėpal. Ačiū, man atrodo, tai yra įdomios koncepcijos e, investuoti į pajėgumus. Pavyzdžiui, kas Magdeburgė e, vyko, aš taip suprantu, kad e, panašiai, panašus dalykai vyksta ir Svonzi. Uh, mokslo tyrimų, pažiūrėjau, centras gal ir nedidelis, e, išplėstas, panaudojo struktūrinius fondus ir žmonės įtraukti, išplėsti pajėgumą ir taip po truputį viskas plečiasi, plečiasi ir auga. Junktinėje karalystėje buvo stengiamasi kompetencijų centrus Mm, jungti į klasterius, perkelti juos, kad paprastai taip mm, tai nepasiteisino, kadangi dažniausiai aukščiausios kompetencijos ekspertai nelabai mėgsta kraustytis į kitą vietą. Kitas dalykas, kad dabar tai tarsi tušės keltas palikoti tie, tie mėginimai, tai aš manau, kad mokslo tyrimų kompetencijų kompetencijos centrai turi būti kuriami, mm, panaudojant tai, kas yra turima, vietos pajėgumus plėtojant ir po to galbūt jau jungiant juos per tai ryšius į tam tikrus klasterius. Um, Aš irgi tarsiu keletą žodžių dėl konkurencijos. Ponas Glantė iškėlė šį klausimą. Manau, kad jeigu kalbame apie mokslo tyrimų kom, srities kompetenciją, čia konkurencijos mm, kaip ir nėra. Aš nekalbėčiau apie tokį dalyką, čia aš kalbėčiau apie struktūrinių fondų filosofiją. Jie turėtų būti panaudoti mm, stiprinant kompetencijos lygį, galvojant apie įmanomą perspektyvą, galvojant, kaip pasiekti reikia kompetencijos lygį ir kaip po to užsitikrinti tvarų rezultatą, kad, kad paskui projektas būtų gyvenimas ir toliau, kad paskui jį kažkas perimtų kiti ir taip toliau. Tai aš sakyčiau, kad čia konkurencija kaip po tokia ne, neegzistuoja egzistuotų. Dabar dėl pagrindinių kliūčių mes pasistengėme panalizuoti, kodėl Europos pagrindų programoje tiek menkai dėmesio yra skirta šioms sritims. Aš manau, kad ypač galvojant apie rytų Vokietiją, pavyzdžiui, labai puikiai viskas klostėsi. Um, buvo pakankamai nemažai pagalbos iš valstybės ir um, buvo pakankamai paskatų pasiekti reikalingą lygį. Uh, kad būtų galima po to gauti ir ES pagalbą. Tai aš manau, kad iš tikrųjų tai labai svarbu, kad jeigu ekspertai, jeigu mm, tos ir tie specialistai, mokslininkai nėra pakankamai motivuoti, tai ką bedarytum, tai neduos dar rezultato. Ir štai čia per dviejus metus mm, sugebėjome sukurti atitinkamą netgi mokyklų tinklą visoje Europoje, užmesgėme visą ryšį, vis, visą platų tinklą sukūrėme. Ir būtent tai yra labai svarbu. Manau, kad motivacija yra laidas į sėkmę. Trečias klausimas dėl to, ką konkrečiai galima padaryti, buvo iškeltas toks klausimas. Europos lėšos yra naudojamos infrastruktūrai kurti, infrastruktūrai, kuri yra labai svarbi. Ir panas Kleipol e, paminėjo tai, kad viskas priklauso nuo asmenybių, nuo ekspertų, nuo mokslininkų. Svarbu, kad būtent jie būtų tikrai labai aukšto lygio, kad jie būtų pripažįstami kolegų kad jie viską lemia, ar, ar tas projektas bus sėkmingas ar ne. Taigi labai svarbu visų pirma susirinkti reikiamus žmonės. Ir Maxplan, pavyzdžiui, asociacija būtent yra tinklas jungiantis būtent reikalingus žmonės. Tai visos tos struktūros gali pasiremti tuo samdymu po to, tinkamai pasirenkant žmonės, kurie dirbs. Ir aš manau, kad ateityje būtų galima būtent taip ir dirbti. Būtent tai garantuotų puikų rezultatą. Ačiū. Jo, volevo portare un'esperienza. Pone Grimi, jūs irgi norėtumėt gal pakomentuoti? Di, di, diciamo, di percorso verso l'eccellenza e di ritorno Na, aš norėčiau pakalbėti apie tai, kad reikia siekti kompetencijos nepamirštant ir teritorinio matmens. Mes, pavyzdžiui, finansavome viešas laboratorijas Tam pasitelkime moksliniams tyrimams ir konkurencingumo stiprinimui skirtas nacionalinės programas. Jas mes sugebėjome taip pat, e, kurdami šias laboratorijas, bendradarbiauti su e, kitomis regioninėmis organizacijomis. Kai kurie iš šių centrų buvo pirmiausia steigti pagal FESDA, o po to jie buvo įjungti į Euro, Europos mokslinių tinklų, mokslinių tyrimų tinklus. Labai svarbu yra, kokie mokslininkai dirba mokslinio tyrimų centruose. Ir mūsų atveju būtent mokslininkų dėka mūsų laboratorijos galėjo būti kurtos, jis galėjo sustiprėti ir galėjo įsilieti į Europos mokslinį tinklą. Mes užmėgėme nemažai partnerysčių. Su bendrovėmis tiek Pulėjoje, tiek kitur ir gyvendin, kartu gyvendinome nemažai mokslinio tyrimų ir investicijų projektų. Taigi mes iš pradžių pradėjome veikti teritorinių lygmenių, po to žengėme šiek tiek aukščiau ir po to sugrįžome į teritorinį lygmenį. Aš manau, kad pirmiausia, jūs patys turite parengti jūsų regionui tinkamą programą, kurie atsižvelgtų jūsų regiono ir jame esančių mokslininkų ypatumus. Nes būtent jūs geriausiai žinote, kaip galima būtų geriausiai išnaudoti savo regiono potencialą. Ir aš manau, kad visi kartu sutelkę jėgas mes galime pagalvoti apie tai, kaip, kaip galima išsiaiškinti būtų įvairių regionų prioritetus. Dėkuoju. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti ministrai už tai, kad ji nemažai padirbėjo, nemažai buvo padaryta Rytų Vokietijoje ir dabar Rytų Vokietijai reikia kur kas mažiau paramos. Džiugu, kad tai yra girdėti. Tačiau žinome, kad parama vis dar yra reikalinga. Viena, vienas iš trijų tematinių prioritetų tai yra moksliniai tyrimai ir inovacijos. Dėrybose mes tengiamės pabrėžti, kad labai svarbu yra e, surasti ryšį, sąsajas tarp uh, horizonto 2020 ir sąnaudos politikos. Būtų gerai, jei kolegos galėtų įsigilinti į šį klausimą. Būtų gerai, jei kartu galėtume panagrinėti bendrą strateginį dokumentą, bendrą strateginę programą ir pagalvoti apie tai, ar galėtume surasti bendrą požiūrį. Galime tai daryti iki birželio 7 dienos ir aš, ir ponas Lambertas esame pasirengę su, su jumis susitikti ir tai aptarti. Aš norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad egzistuoja tam tikras prieštaravimas tarp uh, kompetencijų plėtros rėmimo ir paramos teikimos regionams. Ir todėl ir nustatomas yra eksantis sąlygos Labai svarbu yra užtikrinti, kad veiklos programos būtų rengiamos regionuose. Ir kad būtent regionai ruoštų šias programas, kad būtų aišku, kas už tai yra atsakingas. Tai reiškia, kad ministerijos turėtų susisiekti su mokslinio tyrimų centrais, su mokslo įstaigomis tam, kad e, surastų būdus partnerystėms kurti, bendriems projektams gyvendinti. Aš manau, kad labai svarbu yra pradėti dirbti tokių jau lygmenių, tik tai taip galėsime iš tikrųjų sukurti pridėtinę vertę ir tik tai taip galėsime užtikrinti, kad, kad regionai iš tikrųjų galės plėtoti mokslinius tyrimus, aukščiausios kokybės mokslinius tyrimus. Pone Karvalio. Kaip jums yra žinoma, Horizontas 2020 yra programa skirta kompetencijos ūkdymui. Bet ji gali būti pritaikyta ir tam, kad galima būtų taip pat pastebėti pirmuosius kompetencijos daigus visoje Europoje. ir Horizontas 2020 ir Europos strateginiai fondai turėtų būti naudojami tam, kad mes sukurtume tuos laiptus kompetencijos e, žinių link. Aš galėčiau pateikti Jums daugybę pavyzdžių, bet aš paminėsiu tik tai du. Aš rengiu pranešimą dėl specifinių programų gyvenimų pagal horizontą 2020 ir siūloma, pavyzdžiui, dabar leisti teikti apdovanojimus pagal Horizontą 2020. Ir tai galima būtų daryti tokiems projektams kaip Marigūry projektas ar IRT e projektai. Ir regionai galėtų taip pat įsitraukti į šį darbą ir, ir jei tai yra prioritetinės rytis, tuomet jis galėtų tikėtis gauti finansavimą. Antras dalykas yra tai, kad horizontas 2020 taip pat apima ir naujoves. Ir šiuo metu tai reiškia, kad jis apima taip pat ir bandomuosius e, tyrimus ir taikomąją veiklą, kuri paprastai kainuoja labai daug labai svarbu yra užtikrinti, kad būtų galima naudotis įvairių fondų lėšomis. Tačiau pati procedūra turėtų būti gan, gan nesudėtinga tam, kad iš horizonto 2020 lėšų galima būtų finansuoti stambius taikomos, taikomosios ir veiklos ir parodom, parodomuosius projektus. Ir paskutinė rekomendacija. Mes tengiamės kuo labiau supaprastinti uh, E, programas gyvenimas pagal horizontą 2020. Ir tai aš manau, kad tuo pat metu reikėtų stengti supaprastinti ir struktūrinių fondų lėšų skirimo ir naudojimo tvarką. Nes e, jei turėsime pernelik daug biurokratijos, tuomet ieškoti sąsajų tarp šių dviejų krypčių, politikos krypčių bus labai sunku. Ponas Buzikas. Jau buvo pasakyta, kad mes pradėjome galvoti apie regioninės politikos ir inovacijų ir mokslinio tyrimų politikos derinimą dar prieš šešerius metus su komisijos narė ponia Hubner ir komisijos narė ponu Potočniku. Tuomet mes kalbėjome apie tai, kad mums reikia žengti į priekį. Ir mes iš tikrųjų padarėme šiokius tokius žingsnius, bet gal dar jų nepakanka. Mes visi gerai žinome, kad egzistuoja didžiulis skirtumas tarp e, dviejų fondų, dviejų politikos krypčių, nes viena iš jų e, yra pagrista teritoriniu matmeniu, o kita politikos kryptis nėra susijusi su konkrečia teritorija, bet labiau su konkrečia veikla. Taigi, Aš galiu pasakyti, kad galiausiai nuo valstybės narių ir regionų priklauso, ar jie nori tinkamai panaudoti lėšas, tinkamai tai, kaip mes taip įsivaizduojame, arba ne. Šioje salėje yra valstybių narių atstovai. Tikiuosi, jie supranta šio dokumento svarbą ir regionai taip pat turėtų taip suprasti. Horizontas 2020 yra reikalingas pirmiausia dėl to, kad mums nelabai, e, nelabai sėkmingai pavyko gyveninti septintąją mokslinį tyrimų pagrindų programą ir kurti bendrąją mokslo erdvę Europoje. Mes turime sutelkti visą dėmesį į, į, į kompetenciją, tačiau kartu negalime pamiršti, jog šiandien situacija yra kur kas sudėtingesnė nei ta, kurią turėjome prieš 7 ir 8 metus ir programos, kurios padėtų mums aptikti e, gabius mokslininkus ir padėti jiems, yra visiškai reikalingos. Ir taryba, komisija ir Europos parlamentas yra pasirengę patobulinti programą Horizontas 2020, neprarasdami mūsų prioritetų, tai yra e, kompetencijos e, kūrimo ir mums gal reikia iš tikrųjų ką ištobulinti ir kaip ir sakė ponia Karvalė, mums reikia daug ką supaprastinti. supaprastinti. Labai svarbus yra ir nedideli ir uh, vidutinio dydžio projektai. Išmanioji specializacija yra taip pat labai gera savoka, kurią galima būtų sėkmingai pritaikyti. Ir dar vienas dalykas, kaip galima būtų spręsti jau seniai žinoma problemą, tai yra tai, kad mokslininkų atlyginimai labai skiriasi visoje Europoje. Aš tiesiog užduodu tokį klausimą, aš žinau, kad jį atsakyti labai sunku. Tačiau mes dabar kalbame apie glūdesnį bendradarbiavimą ir todėl manau, kad mes turime labai rimtai pagalvoti, ypač dabar, kai kalbame apie horizontą 2020, Europos parlamentas, taryba priims sprendimus ir po to bus gyventinamos e, e, programos. Ir todėl aš norėčiau visus paraginti padaryti viską, tobulinant horizontą 2020, būtent tą linkmę, kurią aš apibrėžiau, neprarandant be abejo iš, iš akių e, kompetencijos. Pirmininkė, Salėje yra generalinis direktorius iš komisijos ir jo pavaduotojas ir, ir kitų komisijos atstovių, bet ko gero generalinis direktorius būtų labiausiai kompetentingas asmuo atsakyti visus klausimus. Taigi prašau, tik neilgiau nei dvi minutės kalbėti, prašau. Taip, aš taip iš, iš tikrųjų norėčiau pasisakyti, gal, gal Gal ir galėsiu tai padaryti. Man buvo labai įdomu klausytis diskusijos ir aš sužinojau du dalykus. Turime nepamiršti, kad struktūriniai fondai ir ši pagrindų programa turi skirtingus tikslus. Tačiau tai nereiškia, kad e, negalima jų derinti. Tiesiog reikia prisiminti, kad tai yra skirtingo, skirtingos e, programos. Struktūriniai fondai skirti e, pajėgumams, e, didinti universitetams, stiprinti, o horizontas 2020 yra skirtas tam, kad būtų, būtų su, pastatyti tiltai tarp įvairių mokslinių tyrimų tikslų. Ir derinti šias dvi politikos skirtis įmanoma. Ir antras dalykas, kurį aš šiandien sužinojau, kaip ir sakė ponas Buzikas, labai svarbu yra leisti regionams parengti savo išmanios specializacijos projektus. Taigi, kitą žingsnį turi žengti regionai. Patys regionai turi parodyti norą siekti kompetencijos, žinių Ir po to met mes galėtume regionams padėti. Ir trečias dalykas, e, kuris paaiškėjo diskusijos metu, tai yra tai, kad būtina yra suderinti įvairius e, instrumentus, įvairias priemonės. Taikomos procedūros ir tvarkos turėtų būti tokios, kad galima būtų, būtų pritaikyti įvairias priemonės. Ir ponas e, Elner, irgi pranešimą šių klausimų, dėl jį ir žvelgiu, bet kreipiuosi ir visus kitus pirmiausia, turime suderinti e, įvairių priemonių taikymo e, tvarkas ir tik pato galėsime kalbėti apie tai, kaip jas galima būtų kartu gyvendinti. Labai svarbu yra kalbėti ne vieną apie uh, e, 12 valstybių narių Europos Sąjungą. Svarbu yra kalbėti apie, apie žinias ir kompetenciją visose valstybėse narėse. Ir Junktinė karalystė, ir Vokietijoje, ir visose kitose šalise. Žinių ir kompetencijos reikia visiems. Todėl labai svarbu yra nekalbėti šios diskusijos metu, taip lik ši, visi šie projektai būtų skirti tik tai tam tikroms valstybėms narėms. Jie skirti yra vis, visai Europos Sąjungai. Nikolas Martin, ačiū pirmininkė. Dėkuoju jūsų komit dviems komitetams už šio renginio suorganizavimą ir visiems kalbėtojams. Labai e, gerai buvo gauti tokias konkrečias iliustracijas, e, pavyzdžius, nes dažnai kalbame apie abstrakčius dalykus, o čia girdėjome šio to iš realybės. Tai labai svarbu, nes jau dabar matome, kad maždaug ketvirtadalis anglaudos e, fondų politikos atitenka moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Tai yra keturis kartus daugiau negu ankstesnėme laikotarpyje. O kitam laikotarpiu bus skirtas dar didesnis procentas, bent jau prašoma. Ir kaip ponė Krell sakė, moksliniai tyrimai ir inovacijos priklauso į pirmąjį teminį tikslą. Uh, E, ir finansavimas jau yra numatytas. Tai yra susiję su finansavimo minimaliu procentinė dalimi, taip galime užtikrinti, kad bus užtikrintas dermas finansavimas mokslinio tyrimų inovacijų kūrimui. Sinergijų naudojimas dėl to mums yra labai svarbi e, tema ir apie ją tiek daug kalbame. Kaip Robertas Jan sakė, svarbu yra tai, kaip mes. E, E, idėjas paverčiame konkrečiais praktiniais e, dalykais. Nebūtinai tai yra naujas dalykas dabartinėje finansavimo laikotarpėje, bet e, dabartinėme turimame finansavime dėmesys į tai yra skirtima. Kitas dalykas yra konceptinis aiškumas. Tai yra būtina. Matome, kad horizonte 2020 e, yra sutelkiamas dėmesys į aukščiausios kokybės mokslinius tyrimus ekscelencijos centruose ir paskui, kalbame apie finansavimą iš viršaus į apšį ir iš apačios į viršų. Ir e, mokslinių tyrimų ir inovacijų infrastruktūros stiprinimą vieną vertus, o kitą vertus verslo investicijų ir mokslinio tyrimo rezultatų perkelimą į realybę kitą vertus. Pavyzdžiai parodė, kad e, tai yra koncepcinis e, pasidalymas. Kitas dalykas, kalbame apie mokslinės ir asvirų reglamentinės bazės efektyvumą. Turime aiškės taisyklės ir pažangos čia yra padaryta. Ypač jei palygintume, kokie komisijos pasiūlymai buvo pateikti ankstesnėme laikotarpyje. Norime, kad komisija dalyvautų rengiant tinkamumo taisyklių ar galimybių gauti paramą iš šių fondų taisyklių rengime. Kalbėjome apie tokius dalykus kaip vienodą PVM normų taikymą, piknaudžiavimo taisyklėmis rengimą, tai palengvintų e, gyvenimą. Kitas dalykas, kaip priversti tokias nuostatas gerai funkcionuoti valstybėse narėse. Čia regionų inovacijos e, strategijoms ypatingas vaidmuo tenka. Uh, nes būtent per juos idėjos gali virsti realybę. Ir tada mes galime užsitikrinti, kad bus sukurta strategija skirtingiams finansavimo šaltiniams e, panaudoti geriausiais įmanomais būdais. Ir mes iš komisijos pusės e, visuomet galvojame, kaip e, reikėtų paremti valstybės narės ir regionus. Apie tai galvojame Sevilijoje vykusioje plat, platformoje. Tai yra vieta, pagrindas, iš kurios mes turime siekti savo tikslų. Kitas dalykas, turime užtikrinti, kad mūsų naudos gavėjai geriau žinotų, ką jie daro. Jau yra rengiamas tam tikras vadovas naudos gavėjams, šiuo metu jis yra atnaujintas, ten suteikta visa informacija apie skirtingus finansavimo būdus ir galimybės gauti lėšas. Nauja redakcija bus sukurta naujajam finansų laikotarpiu, kai bus sutvarkyta reglamentavimo bazė. Tas vadovas ir nepaprastai svarbus. Ir paskutinis komentaras E, nepaisant visų pastangų, kalbame apie dvi finansavimo priemonės, apie bendrą finansavimą, kur valstybėms narėms tenka didelis vaidmo ir tiesioginį finansavimą. Ir visuomet išliks poreikis aktyviai nacionalinių regionų lygmenių e, dalyvauti tokiuose veiksmuose. Tada mes galėsime realiai pasiekti rezultatų ir pagrindinio naudos gavėjai gali tarnauti kaip tiltas tarp skirtingų finansavimo šaltinių. Jie tada galės e, būti, galės tarnauti kaip suinteresuotos pusės tarp partnerystės sutarčių ir veiklos programų. Tada sinergijos, apie kurias tiek daug kalbama, galės būti įgyvenintos praktiškai. Nicholas, the... Ačiū ir paskutinis e, žodis mūsų svečiams. Kas norite kalbėti, prašom, bet prievartos nėra. Patys galite spręsti. Pone ministere. Um, wichtig, auch... Ačiū. Gana trumpai kalbėsiu. Mes e, kalbame apie dviejų aspektų sinergiją. Reikia kalbėti apie daugiau augimo ir e, mokslinių tyrimų intensyvumą. Negalime kalbėti apie e, regionų augimo motorą. Čia ne apie raketinį mokslą kalbam. Mūsų e, sukurtas mechanizmas leidžia gerai e, keistis kompetencija ir žiniomis tarp skirtingų regionų. Institucijos yra geras laidininkas – ir net nebūdami aukščiausios kvalifikacijos mokslininkai mes galime pritraukti fondų e, ir užtikrinti, kad mokslininkai gali gauti lėšų. Nebūtinai iš horizonto 2020, gali būti ir iš kitur. Ačiū. Thank you, Ar dar kas norėtų pasisakyti? Gurilski. Myślę, że trzeba sobie jasno powiedzieć, że. Na, reikia pasakyti labai aiškiai, kad ir horizontas 2020 ir struktūriniai fondai 2014-2020 metų e, perspektyvoje sukuria labai daug įtampos valstybėse narėse, kurios dar bando gaut, pagauti galimybės tos fondus panaudoti. Todėl aš norėčiau jūs kreiptis, kad uh, užtikrintume, jog bus e, supaprastinta sistema ir sinergijos tarp šių dviejų programų bus pagerintos. Tai būtų naudinga visai Europos mokslininkų bendruomeniai. Aš norėčiau tik pakomentuoti profesoriaus Kamelo e, mintis kaip profesorės mintis. Ji e, paminėjo pirmą kartą Marie Curie. Aš manau, kad tai yra nepaprastai svarbu. Ir žinome, kad visoje Europoje yra kompetencijos centrų ir norėtume, kad studentai keistusi tarp skirtingų universitetų. Tai atneštų labai naudos. Uh, E, jūs, aišku, iš praktinės pusės žiūrite į paraiškų rašymo sistemą ir sakėte, kad reikia supaprastinimo. E, dabar e, pasižvelgsiu tai, ką pasakė komisija. Tikroji varomoji jėga yra valstybių narių aktyvumas ir tada bus sukurtas strategijos, kurios leis siekiamų tikslų gyvendinti. Pone Adriana Grimi, dėl specializacijos, apie kurią mes kalbame. Per pastaruosius e, kitų me, pastarųjų metų, atsiprašau, per artimiausių metų pirmosius kelis mėnesius mes stengsimės e, struktūrinių fondų sistemą Europos lygių pakoreguoti. Kaip kažkas buvo pasakyta, mes stengsimės panaudoti tas pačias galimybės, kurios leidžia mums dabar sukurti galimas strategijas e, su uh, kompetencijos centrais ir suinteresuotomis regioninėmis pusėmis, kurioms pagal horizontą 2020 tektų labai svarbus vaidmuo. Labai svarbu suvokti regionų veikėjų reikšmę. Patys regionai turi sugebėti organizuoti mokslinio tyrimų veiklą, jeigu ją finansuoja ES. Yra visa eilė veiksmų, kurie bus vykdomi pagal struktūrinius fondus ir uh, jų rezultatai turi atspindėti e, vietos veikėjų e, veiklos kokybę. Kalbame apie septintąją e, mokslinių pagrindų programą ir iš jos finansuojamus projektus, pavyzdžiui, vandenilis, vandenilio laukų projektų finansavimas. Viskas, kas gali būti finansuojama, turi būti finansuojama. Tuo aš klausimą norėčiau baigti. Dėkoju dar kartą. Ačiū komisijai regionų plėtros komitetas e, turėtų pasilikti, nes dabar balsuosime, o kiti kolegos galite išeiti iš salės. Mm, Kolegos, mūsų laukia ilgas ir sunkus balsavimas. Eitrė turėtų išeiti iš salės, bet jie mūsų nesiklauso. I, I work, so could... Patikrinkime, ar veikia balsavimo aparatai. Gal galėtume atidėti korteles ir mes patikrintume, kad e, veikia mechanizmai. You, can, can Gal galėtumėm patikrinti, ar veikia balsavimo aparatai? Du žmonės įdėjo korteles, bet nebalsavo. Veikia, veikia, pasirodo bent jau daugumos parlamentarų aparatai veikia. Taigi, pirmiausia. Konstancija Krell. Ja. Konstancija Krell. Ja. Danutė, aš turiu vieną prašymą. Pirmoje nuomonėje. Pirmai nuomonė yra pateikta visai lė pakeitimų, už kuriuos mes nesame atsakingi. Pavyzdžiui, 66 pakeitimas. Arba 75 pakeitimas. Aš siūlyčiau, kad mes iš visų šios nebalsuotumėm. So proposal... Taigi, socialistai pateikė pasiūlymą, kad klausimai, kurie nepriklauso mūsų kompetencijai, nebūtų teikiami balsavimui. Ar kas nors prieš tokį pasiūlymą? Tomaš Poremba e, pakeitimas 66 ir daugiau dar yra tokių pakeitimų, daug tokių pakeitimų yra. Tai aš kaip suprantu, aš juos tiesiog praleisiu. Pone Poremba, jūs sutinkat su tuo? Lamberas, kitos politinės frakcijos sutinka, tada daugumą turim. Taigi, pono Porembos pranešimas. 22 pakeitimas. Kas už 22, kas prieš susilaikė, atmesta. 54 už, prieš susilaikė, atmesta. 7 kas už, prieš susilaikė, atmesta. 58 už, prieš susilaikė, atmesta Manau, kad priimta. Neverkit socialistai. Sakysim, kad atmesta. 55. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 56. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Manau, kad atmesta. Tikrinam. 56. Balsuojame. Atmesta. 21 už, 19 prieš. 57 kas už, kas prieš. Susilaikę. Nežinau, tikrinkime. Tikrinkime 57, manau, kad primta, bet neaišku. The vote is closed. Baigiame balsuoti priimta. 59. Kas už kas prieš susilaikė atmesta. 60. Kas prieš susilaikė. Manau, kad vienodai tikriname 60. Labai greitai 60 patikriname. Baigiame balsuoti. Atmesta. 61. Kas už, kas prieš. Tas pats balsuojame elektroniškai ir dėl 61. Baigiame. Atmesta. 63. 62. Pirmininkė atsiprašo, kas už, kas prieš. Sulaikė. Priimta. 63. Už, prieš susilaikė, atmesta. Aštuntas už, prieš, susilaikė, atmesta. 64 už, prieš, susilaikė. Tikriname 64. Balsuokime. Baigiame balsuoti. 25 prieš 16 už atmesta, 65 už prieš susilaikę priimta, 66, 67 už prieš susilaikę. Tas pats tikriname 67, tikriname balsavimą dėl 67. The vote is open. Tai balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atrodo, kad tas pats balsų pasiskirstimas, tai daugiau netikrinsim. 68 kas už, prieš susilaikė priimta, 69 už, prieš susilaikė priimta, 70 kas už, prieš. Tikriname 70. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 71. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 9. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 73. Už, prieš susilaikė priimta. Tada periname prie dešimto, kas už dešimtą, kas prieš susilaikė priimta. 77 už prieš susilaikė priimta atmesta. Vien... 78 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 81 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 83 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 85 už, prieš, susilaikė, atmesta. 86 87. Kas už? Kas už 87? Kas prieš? Tikriname 87. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 14. Kas už? Prieš? Susilaikė. Nežinau. Tikriname 14. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 15. Kas už? Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 88. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 89. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 90. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta, 91 kas už, prieš susilaikė priimta, 92 už, prieš susilaikė priimta, 93 už, prieš susilaikė atmesta, 94 už, prieš susilaikė priimta, 96 už, prieš susilaikė atmesta. 97 už prieš susilaikė priimta, 98 už prieš susilaikė atmesta, 92 pakeitimas žodžiu. Pakeičiame žodžius, žodį elda, žodžiu eldelį, kas už prieš susilaikė priimta. 16 už prieš susilaikė atmesta. Tikriname 16, tikriname kortelėmis. Baigiame balsuoti. Priimta. Šimtasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ka šimtas vienas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta priimta. Pirmasis kompromisinis, kas už, prieš susilaikė priimta. 103, kas už, prieš susilaikė. Man atrodo priimtas. 18, kas už, prieš susilaikė priimta. 104, 105, kas už, prieš susilaikė priimta. 106, kas už, kas prieš. Sustikriname 106. Balsuokime. Close. Baigime balsuoti. Atmesta 108, kas už, prieš, sulaikė. Atmesta 109, už, prieš. Net nežinau, 109 tikrinkime. Pradedame balsuoti. Closed. Baigiame. Atmestam. 110. 110. Kas už prieš? Susilaikė. Atmesta. 111. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 112. Prašo, pirmininkė 116 kolegos. 116, kas už? prieš susilaikė priimta. 19. 19 atkrinta, nes 116 buvo priimtas. 118. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 119. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 120. Kas už, prieš susilaikė priimta jeigu aš teisingai suprantu. 121, kas už, prieš susilaikė atmesta, 122 už prieš susilaikė atmesta, 20, 20, kas už prieš susilaikė priimta, 124 kas už prieš susilaikė priimta, 125 už prieš susilaikė priimta priimta, 126 už, prieš susilaikė priimta, 127 už, prieš sus... Nežinau, sako pirmininkė, tikrinkime 127, balsuojame. The vote is closed and it's rejected. 128, who's in favor? 128, kas už, kas prieš susilaikė priimta, 129, kas už, prieš susilaikė, atmesta 121, kas už, prieš, susilaikė. Kolegos, aš atsiprašau, bet e, nematau, kas dar už 21, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 130, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 130. ir duodu. 23 konstatuojamosios dalies. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 24 kas už, prieš. Pasitikrinkim dėl 24 elektroniškai. Balsuoti baigime atmestą. Antras kompromisas kas už, Atsiprašau, Lambert. Legal, uh, legal, uh, textual, linguistic. Čia yra lingvistinis pateisimas. Pone Kratsa, taip? Jūs gal norit perskaityti jį, ar man perskaityti? Pirmininkė, prašau greitai. Europos Sąjunga ir jos regionai. Aš taip siūlau. Originalo neturiu. Aš turiu originalą. Originalas sako, šio ekonomikos krizės laikotarpio Europos Sąjungoje bendrai ir atskiruose regionuose. Taigi, mm, naujas tekstas yra toks, šiuo ekonominės krizės laikotarpiu Europos Sąjungoje ir jos regionuose. Tiesiog išvardėma. Taigi, Taip pakoregavus, antras kompromisas, niekas prieš, taip suprantate, kas už, kas prieš, susilaiko priimta, pirmas pakeitimas, kas už, prašom aiškiai kelti rankas, kas prieš, susilaiko. Nežinau, dėl pirmo pakeitimo turime pastikrinti elektroniškai. Ai. Cl closed. And it's adopted. Priimta. 29. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 30. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 31. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 32. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 33. Kas Ne. 33 taip kas už. Prieš. Susilaikė atmesta. 34 kas už. Prieš. Susilaikė priimta. Antras kas už. Prieš. Susilaikę turime pastikrinti elektroniškai dėl antro pakeitimo. Balsuoti baigiame priimtą. 35 kas už, kas prieš susilaikė priimta, 36 kas už, kas prieš susilaikė priimta, trečias kas už, prieš susilaikė priimta. 37 dalimis, pirmoji dalis kas už, kas prieš susilaikė priimta. Troji dalis kas už, prieš susilaikė, man atrodo, priimta. Gerai pasitikrinam dėl antrosios 37 pakeitimo dalies elektroniškai. APP galvo, kad jeigu jie prieš tai yra nepriimta, bet jūs buvote ateisus, aš suklydau taip. 38. Už, prieš susilaikė priimta. 39. Už, prieš susilaikė atmesta. 40 dalimis. Pirmoji dalis 40, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 41, irgi dalimis, bet balsuojame tik dėl pirmosios dalies, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 42 už prieš susilaikė priimta, 43 už prieš susilaikė. 43. Dar kartą. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 40. Gerai pasitikriname. Žinau, kaip jūs pažadinti dabar. Prašom elektroniškai. Atmesta. 44 kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta 45 už. Prieš. Susilaikė atmesta 46 už. Prieš. Susilaikė atmesta 48. Man atrodo, dėl 41 antrosios dalies nebalsavome. Gal tik jūs nebalsavote? Atmesta. Ne, atsiprašau, pasteiso pirmininkė, e, balsavome tik dėl pirmosios dalies, antroji atkrito. 48. Dar kartą, kas už? Kas prieš susilaikė atmesta? Ketvirtas, kas už? 49. kas už? Prieš susilaikė atmesta. 50 už, prieš, susilaikė priimta. 5 už, prieš, susilaikė priimta. 52 už, prieš, susilaikė priimta. 6 už, prieš susilaikė priimta, 53 už prieš susilaikė priimta ir galutinis balsavimas elektroniškai. Prašom balsuoti. Tyle na pitoli na voting. Uh, we should vote uh, for the adoption of the whole. Turime balsuoti dėl visos nuomonės patvirtinimo elektroniškai. Beveik jau viskas. Priimta 39 balsavo už. Uh, we, we Sveikiname. Toliau. Leiničiak pranešimas. Irgi ilgas, sudėtingas balsavimas. What a block vote. Could we go together? I have a different. I have a very different. Huh? Oh, okay, okay. So, dear colleagues, can we start the vote? First we go to amendment 4. Kolegos, pradėkime. 49. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Trečias, kas už, prieš susilaikė priimta. 50 kas už, prieš susilaikė atmesta. 51 už, prieš susilaikė atmesta. Ketvirtas už, prieš susilaikė priimta. Toliau yra pasiūlymas balsuoti dėl viso bloko nuo 52 iki 60. Iki 60. Blokas, ar galime balsuoti? Ne? nuo 52 iki 59. Gerai? Ne. Žaliųjų frakcija nenori. Gerai, 52. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Bet nepamiršime. 53. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 54. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 56. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 57 55 praleido už, prieš, susilaiko priimta, 56 už, prieš, susilaiko priimta, 58 už, prieš, susilaiko priimta, 59 už, prieš, susilaiko priimta. Nes Konstanta visą laiką laikė taip ranką ir aš nesupratau. 60 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 61 už, prieš, susilaikė, atmesta. 62 už, prieš, susilaikė, atmesta. 63 už, prieš, susilaikė, atmesta. Gelis sako, kad atmesta. Aš tikiuosi, kad taip ir yra. 64 už, prieš, susilaiko, atmesta. 65 už, prieš, susilaiko, priimta. Antras kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Trečias kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 68 kas už, prieš susilaiko atmesta. 69 už, prieš susilaiko priimta. 70 už, prieš susilaiko priimta. 71 už, prieš susilaiko priimta. 72 už, prieš, susilaiko priimta. Kolegos, vėlgi pasiūlymas balsuoti nuo 74 iki 87 už visą bloką. Ar galime balsuoti dėl bloko? Ačiū, kas už visą šį bloką nuo 74 iki 87, kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta 88, kas už, kas prieš susilaiko atmesta 89, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 92 už, prieš susilaiko priimta. 93 už, prieš susilaiko Mesta penktas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 95 antroji dalis. Ne, tik dėl pirmosios dalies balsuojame. 95 pirmoji dalis už prieš susilaiko atmesta. Dėl antros dalies mes nebalsuojame. 96 už prieš susilaiko priimta. 97 už prieš susilaiko priimta Atmesta 98 už, prieš, susilaiko, atmesta 99 už, prieš, susilaiko, atmesta 100 už, prieš, susilaiko, atmesta 101 už, prieš, susilaiko, priimta 102 už, prieš, susilaiko, priimta 103 už, prieš, susilaiko, atmesta 104 už, prieš susilaiko, atmesta 105 už, prieš susilaiko, priimta 106 už, prieš susilaiko, atmesta 107 už, prieš susilaiko, atmesta. Šeštas kompromisas už, prieš susilaiko, priimta. 110 už, ne, Atkrenta. paskutinė minutė buvo pakeistas balsavimo sąrašas, taigi man sako, kad reikia balsuoti. Jeigu reikia, tiesiog ištrinsime. 110 balsuokime. Kas už, kas prieš. Sulaiko atmesta. 111 už, prieš, susilaiko atmesta. 112 už, prieš, susilaiko priimta. 113 už, prieš, susilaiko atmesta. 110. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 114. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 115. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 116. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 11. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 117. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 118 už, prieš, susilaiko, atmesta. 119 už, prieš, susilaiko, atmesta. 12 už, prieš, susilaiko, priimta. 120 už, prieš, susilaiko, priimta.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 125 už, prieš, susilaiko, atmesta. 126 už, prieš, susilaiko, priimta. 127 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 128 už, prieš, susilaiko, atmesta. 18 už, prieš, susilaiko priimta. 129 už, prieš susilaiko priimta. 130 už, prieš susilaiko priimta. 131 už, prieš susilaiko priimta. 132 už, prieš susilaiko atmesta. 133 už, prieš susilaiko priimta. 134 už, prieš susilaiko atmesta, 135 už, prieš susilaiko atmesta, 19 už, prieš susilaiko priimta, 20 už, prieš susilaiko priimta, 21 už, prieš susilaiko priimta, 137 už, prieš susilaiko priimta, 136 už, prieš susilaiko atmesta, 138 už, prieš susilaiko atmesta 139. Taip. Prie 139. Aš turiu kitokį balsavimo sąrašą. Yra žodinis pakeitimas čia. Prie, jeigu prieš jį prieštančių nėra, tai galime šimta, dėl 139 balsuoti to, koks jis čia pakeistas. Už prieš susilaiko atmesta. Tai jokio skirtumo. Aštuntas kompromisas kas už, kas prieš, sulaiko priimta. 142. Antroji dalis. Tik dėl antrosios balsuojame kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Devintas kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 23. Balsuojame tik dėl antros dalies. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 147 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 148 kas už, kas prieš, susilaiko priimta Nežinau. Dėl 148 reiktų pasitikrinti elektroniškai. Closed and it's rejected. Atmesta. 149 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 151 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta 152, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta 25, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 153. Taip, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 154. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta 155, kas už, kas prieš susilaiko, atmesta 156, kas už, kas prieš susilaiko, atmesta 157, kas už, kas prieš susilaiko priimta 158, kas už, kas prieš susilaiko atmesta 159, kas už, kas prieš susilaiko priimta 160, kas už, kas prieš susilaiko, atrodo, kad atmesta, atrodo, kad atmesta 161, kas už, Dėl 160 pasitikrinkime elektroniškai. I... Atmesta, kaip ir sakiau. 161 kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta 162 kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta 163 kas už kas prieš susilaiko priimta, 164 kas už, kas prieš susilaiko priimta, 165 kas už. Norite pasitikrinti dėl 164 gerai elektroniškai. Balsuoti baigiame. Priimta, kaip ir sakiau. 165. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. 166 kas už, kas prieš susilaiko atmesta 167 kas už, kas prieš susilaiko atmesta 168 kas už, kas prieš susilaiko atmesta 169 kas už, kas prieš susilaiko priimta 26 170 atsiprašau kas už, kas prieš susilaiko priimta 171 kas už kas prieš susilaiko priimta, 172 kas už, kas prieš susilaiko priimta, 173 kas už, kas prieš susilaiko priimta, 27. Kas už 27, kas prieš. Lambert, jūs ir už ir prieš? Pasitikrinkime dėl 27 elektroniškai bus greičiau. Kolegos, dėl 27 elektroniškai pasitikrinkime. Ne, suklydau, labai suklydom. Priimta. 28. Kas už? Kas už 28? Kas prieš? Susilaiko priimta. 29. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 30. Kas už? Kas prieš 30 susilaiko? Priimta, atrodo. Dėl 29, dėl 30 pasitikrinkime elektroniškai. Dėl 30 tikrinamės. labai lietai balsuojate. Kolegos, dėl 30 prašau balsuoti. Negaliu patikėti. Ne visi balsavo, bet užbaigsime balsavimą. Atmesta. 31 kas už, Net vidurio balsavimą nepriėmė. Kas prieš laikė priimta 32 už, prieš susilaiko. Panašu, kad atmesta. Niekas nekelia rankų. Aš tada galiu daryti prielaidą, kad visi balsuoja kaip Lamberta, bet um, man tai gerai, bet jum nežinau. 32. Prašau, dar kartą dėl 32 kas už, kas prieš. Neiški persvara, prašom elektroniškai. Priimti. 33 kas už, kas prieš. Susilaiko. Manau, kad priimta. Gerai, elektroniškai dėl 34. Atmesta. 34. Kas už, kas prieš. Susilaiko priimta. Toliau konstituojamosios dalis. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimta, 35 kas už, kas prieš susilaiko priimta, 36 kas už, prieš susilaiko priimta, atmesta 37 kas už, kas prieš susilaiko priimta, 38 kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 39 už, prieš susilaiko priimta, 40 už, prieš susilaiko priimta, 41 už prieš susilaiko priimta. 42 tik Lambert balsuoja. 42 už prieš susilaiko atmesta, 43 už prieš susilaiko priimta, antras už prieš susilaiko priimta, 44 už prieš susilaiko priimta, 45 už prieš susilaiko priimta Dėl 45 prašau pasitikrinti elektroniškai. Dėl 45. Balsuoti baigiame. Atmesta. 46 už, prieš susilaikė atmesta, 47 už, prieš susilaikė priimta, 48 už, prieš susilaikė atmesta. Ir galutinis balsavimas elektroniškai, prašom balsuoti. Pone pirmininkė, noriu šio veito paklausti. Prašom. Dėl straipsnio taip antra dalis, pir, pirmas straipsnis, 139 atnaujinamosios energijos e, sistemos e, hidroenergijos panaudojimas, kur mes galime panaudoti e, kur galime panaudoti hidroelektrinės, tai yra tik tai geoterminės iš tikrųjų tos pumpuojamosios sistemos vėjo ar saulės energijos, tai čia negalim. Uh, panaudoti. Vienintelė atsinaujančio energijos šaltinių sritis, kur galima panaudoti būtent e, akumuliacinę hidroenergiją, tai yra būtent tik tai čia. Tai pirmininkė, todėl mes ir atvietėm tą pakeitimą. Can you open? Can you allow me to vote? Somebody have closed my machine. Ar leistumėte dar ir man pabalsuoti, nes mano aparato kažkas tai išjungė point on our agenda, which is Mrs. Łukacijewska, which is point seven on our. Taigi, toliau pernėme prie septinto darbo atvarkės punkto. Balsuosime dėl ponios Lukačijevskos parengto pranešimo dėl pasirinkimo narystėje pagalbos priemonės. Pradedame greitai. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuonioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Dvidešimtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Šeštasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Dvidešimt pirmasis, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Dvidešimt antrasis, už, prieš, susilaikė atmesta. Dvidešimt trečiasis, už, prieš, susilaikė patvirtinta. Septintasis, kas už, prieš, prieš susilaikė patvirtinta, 24 su žodiniu pakeitimu, ar kas nors prieštarauja tam, ne, taigi balsuojame, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Trečiasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 26 už, prieš susilaikė atmesta. 9 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 10 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 27 iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Man neaišku, pasitikrinkime. 27 pakeitimo pirmoji dalis. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 21 balsavo už, 20 prieš. Antroji dalis kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 28 kas už, prieš susilaikė, atmesta patvirtinta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvyliktasis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvidešimt devintasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta, man atrodo. Tryliktasis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trisdešimtasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau konstatuojamosios dalis. Pirmasis e, pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Keturioliktasis, kas už, kas prieš. Man neaišku, taigi pasitikrinkime. Tryliktasis pakeitimas. Balsuojame. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ši, penkioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Trečiasis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 16 kas už, atsiprašau, šis atkrenta. 17 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Dabar elektroniniu būdu prašau balsuoti dėl viso nuomonės projekto su visais patvirtintais pakeitimais. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Ir labai gražiai balsų dauguma yra patvirtintas šis dokumentas. Sveikiname jo autorių, autorę. Toliau periname prie nuomonės dėl Europos kaiminystės priemonės nustatymo. Taigi pirmasis 22 pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 23 kas už prieš patvirtintas. 24 kas už prieš susilaikė. Man atrodo patvirtinta. 24 pasitikrinkime balsavimo rezultatus, tačiau man atrodo, kad buvo patvirtinta. daug kas nebalsavo, o dabar uždarytas balsavimas. Patvirtinti. 26 pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtinti. 4 pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtinti. 27 už prieš susilaikė patvirtinti. 28 su žodiniu pakeitimu. Niekas tam neprieštaravė, taigi galime balsuoti, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinti. 5 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinti. 29 kas už kas prieš susilaikė patvirtinta. 32 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 6 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 33 už, prieš susilaikė patvirtinta. 34 už, prieš susilaikė patvirtinta. 35 už, prieš susilaikė atmesta. 36 už, prieš susilaikė, man neaišku, pasitikrinkime. 36 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas, atmesta. Toliau pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 42 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 8 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 43 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 44 už, prieš susilaikė patvirtinta. 46 už prieš susilaikė. Man neaišku. Man nežinau. Pasitikrinkime. 46 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas patvirtinta. 47 už prieš susilaikė patvirtinta. 48 už prieš susilaikė patvirtinta. 49 už, prieš. Keturiasdešimt devintasis su žodiniu pakeitimu, taigi balsuojame ir dėl keturiasdešimt devintojo ir žodinio pakeitimo kartu. Bet siūlau patikrinti balsavimo rezultatus elektroniniu būdu, balsuojame. Balsavimas baigtas, patvirtinta. Devintasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Vienuoliktasis už, prieš susilaikė patvirtinta. 51 už, prieš susilaikė atmesta. 12 už, prieš susilaikė patvirtinta. 52 už, prieš susilaikė atmesta. Toliau konstatuojamosios dalis, trečiasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Šešioliktasis, kas už, prieš susilaikė atmesta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. Antrasis, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. Trečiasis, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. Dvidešimtasis už, prieš susilaikė, patvirtinta. Dvidešimt pirmasis už, prieš susilaikė, patvirtinta. 26 konstatuojamoji dalis su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Dabar balsuojame dėl viso dokumento elektroniniu būdu, prašau balsuoti. Patvirtinta. Patvirtinti, viskas aišku. Paskutinis dokumentas, dėl kurio balsuosime, tai yra galiojama trišalime susitikime dėl 2013 metų biudžeto. E, dokumentą parengė ponas Tavrakakis. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Antrasis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Galutinės balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas patvirtinta. Taigi baigiame balsuoti. Dab, netrukus pradėsime susitikimą su ministrų gerbėjų kolegos. Netrukus turėtų prasidėti mūsų susitikimas, kuriame dalyvaus Danijos ministras. Jei ministras dar nėra atvykęs, paskelbsime per traukėlę. Jei, ne, jei ir jau yra atvykęs, pradėsime dirbti iš karto. Okay, so he, he should come.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 Gerbėjai kolegos, aš norėčiau iš kosto pradėti mūsų susitikimą, kadangi ponas ministras turės išvykti lygiai pusę septynių, kadangi jis skubės į Euro uostą. Taigi norėčiau iš karto pradėti mūsų posėdį. Taigi tęsime darbą. Norėčiau pasakinti pas mus atvykusi Danijos ministrą. Jūs žinote, kad e, baigiantis pirmininkavimą mes paprastai pasikviečiame pirmininkaujančios šalies e, ministrą. Tai paprastai darome birželio, atsiprašau, gegužės pabaigoje, kadangi žinome, kad birželis yra labai įtemptas laikas. Taigi iš karto sutikiu žodį ministrų ir po to galėsime pasikeisti nuomonėmis. Prašau. Labai dėkoju, gerbėjai kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad radote laiko Jūsų komiteto įtemptoje darbo tvarkėje. Be to norėčiau padėkoti komitetui už konstruktyvų ir atvirą dialogą per kelis praėjusius mėnesius. Europos parlamentas vaidina labai svarbu ir man malonu pridurti konstruktyvų, pozityvų vaidmenį Europos kūrimo procese. Ir man labai malonu atvykti šiandien pas Jūs ir papasakoti Jums apie tai, kaip vyksta dėrybos taryboje, likus vienam mėnesiui iki pirmininkavimo perdavimo kitai šaliai. Kiek aš suprantu, po mano įžanginio žodžio mes galėsime pasikeisti nuomonėmis. Gerbėmiai kolegos, jums leidus Aš norėčiau Jums priminti, kokiamis aplinkybėmis mums teko pirmininkauti. Ekonominė krize apėmė beveik visą Europą. Ir tai išriškino tai, kad vyriausybės, politikai ir Europos piliečiai visi kartu turi sutarti dėl labiau integruotos Europos, kuri sugebėtų priimti greitai plataus masto sprendimus visiems subjektams gerai bendradarbiaujant, būtent tokia Europa ir iškylo prieš mūsų akis sudėtingais laikais. Per praeitą pusmetį 25 valstybės narės pasirašė fiskalinį susitarimą, kuris turės didelės įtakos biudžeto drausmiai ir fiskaliniai, fiskaliniai politikai valstybės narise. Finansinio stabilumo mechanizmas, remtis kuriuo teikime yra pagalba valstybėms narėms, taip pat buvo sukurtas per tą laiką. Buvo susitarta ir dėl Graikijos skolų išpirkimo, o kovo 17 dieną valstybės narės susitarė sustiprinti apsauginę finansinę e, sieną. Tuo pat metu nacionalinių lygmenių vykdomos yra labai svarbios reformos Ir Europoje taip pat mes e, siekime daug ką reformuoti. Mes, steng, taip, mes pateikėme plataus masto augimą skatinančių priemonių paketą ir jis turėtų būti patvirtintas vadovų taryboje birželio mėnesį. Būtent taip mes savo pirmingavimo metu stengiamės reaguoti į mūsų ištikusią krizę. Stengiamės e, drąsiai žengti į priekį ir e, derinti fiskalinį konsolidavimą ir drausmę su tikslinėmis reformomis ir priemonėmis skirtomis augimui ir darbo vietų kūrimui. Mums reikia euro, tikros Europos Sąjungos, kurioje Europos valstybės narės suprastų, kad e, vaduojantis iš šios krizės mums reikės sukurti dar stipresnį ir didesnį Europą. Istorinė patirtis mus moko, kad valstybės narys labai dažnai griebėsi protekcionizmo, nacionalizmo ir pamiršta apie kaiminystės politiką, kai e, pasaulį ištinka ekonominės krizės. Bet, gerbimi kolegos, šį kartą situacija buvo visiškai kitokia. Kaip tik atvirkščiai, ekonominė krizė ir finansinių rinkų daromas spaudimas tik tai sustiprino mūsų solidarumą ir ES sanglaudą ir vientisumą. Dėl krizės nereikėjo kurti naujų Europos institucijų, bet krizė sustiprino Europos integraciją svarbiose srityse, nes mes supratome, kad tik tai taip mes galėsime adekvačiai reaguoti į tuos iššūkius, su kuriais Europa susiduria šiandien. Jei pažvelgsime giliau ir jei paklausime savęs, kodėl valstybės narės nutarė stiprinti Europos projektą, už atleidus jam žlugti. Manau, surasime štai tokį atsakymą. ES šalis yra tiek tarpusavį susijusios ir tiek integruotos, kad kad tik bendrais sprendimais ir bendrais veiksmais galėsime įveikti sunkumus. Kitos alternatyvos neturime. Mūsų vyriausybės, mūsų įmonės ir mūsų bendruomenės visi vieni nuo kitų priklauso. Ats, atskiros valstybės narės kaip tokios liko praeitie. Europos uh, vyriausybė dabar gali atkurti pasitikėjimą, pasitikėjimą finansų rinkose, tik tai veikdama kartu, tik tai sutelkus jėgas. Gerbimi kolegos, tai yra padrasinantis poslinkiai. Mes ir toliau per likusį mėnesį darysime viską, kad sustiprintume mūsų gebėjimus veikti Europos lygmenių ir pavirsdami mūsų veiksmus Europos lyginių realiais darbais, kuriuos pamatytų mūsų piliečiai. Mes manome, kad mums reikia darbo atvarkės, kurie skatintų ekonominį augimą ir padėtų mums kurti darbo vietas Europoje. Ir kaip jūs tikriausiai gerai suprantate, augimo skatinimas ir darbo vietų kūrimas yra užduotis, kurias e, įgyvendinant reikėsimtis veiksmų įvairiose sritise. Ir šiame kontekste aš norėčiau paminėti dėrybas dėl daugiametės finansinės programos. Galiu Jūs patikinti, kad e, Danija savo pirmininkavimo metu daug dirbo tam, kad būtų pasiektas susitarimas dėl susitarimas ir kad moksliniams tyrimams, švietimui, E, žaliosioms technologijoms ir energijos vartojimo efektyvumui būtų skirtas pakankamas finansavimas. Kartu mes tengiamės reformuoti visas šias politikos kryptis, siekdami sukurti kuo daugiau augimo ir uh, siekdami kiekvienu eurų mažinti nedarbą. Kirmėjų kolegos, aš norėčiau Jums priminti Eurostato paskelbtus duomenės apie nedarbą. 5,5 milijono jaunesnių nei 25 metų žmonių Europoje neturi darbo, o Graikijoje ir Ispanijoje jaunimo nedarbas sudaro beveik 50 procentų. Tai turėtų paraginti visas ES valstybės narės įgyvendinti kur kas drąsesnės užimtumo politikas. Negalime leisti, kad Europoje susiformuotų prarastoji karta. Kaip vyriausybių atstovai, kaip lyderiai, turime daryti viską, kad užkirstume tam kelią. Taigi, kokia yra ES politikos ateitis? Prieš keturis mėnesius aš buvau atvykęs pas jūs ir mes kalbėjome apie sąnaudos politikos ateitį. Tuomet aš palikau jūs visiškai įstikinęs, kad taryba ir Europos parlamentas galės įspręsti e, visus nesutarimus tam, kad būtų sukurta tvirta sąnaudos politika, kuri padėtų mums užtikrinti ekonominį augimą ir sukurti darbo vietas šiomis sudėtingomis ekonominėmis aplinkybėmis. Naudos gavėjai nori, kad šios politikos priemonėmis galima būtų lengvai naudotis O politikai be abejo nori, kad, e, kad šią politiką galima būtų lankščiai pritaikyti prie besikeičiančių aplinkybių. Nuomonės valstybės narėse e, dėl to, ką reikia daryti, skiriasi. Situacija keičiasi. Keičiasi gan dramatiškai ir aplinkybės. Tačiau aš galiu pasakyti, kad tuomet susidaręs po pirmo mūsų susitikimo įspūdis buvo visiškai teisingas. Aš džiaugiuosi, kad Europos parlamentas ir taryba sugebėjo susitarti dėl e, dabar galiojančių reglamento pakeitimo, dėl pasidalėjimo riziką instrumentų inkorporavimo į sanglaudos politiką. Ir aš norėčiau padėkoti Jums už konstruktyvų ir sveiką požiūrį į šį labai svarbų klausimą. Kartu mes sugebėjome baigti teisėkuros procesą laiku. Ir aš tikiuosi, kad valstybės narys, kurios nukentėjo labiausiai nuo krizės, geriausiai sugebės gerai pasinaudoti šią priemonę. Danija savo pirmininkavimo metu stengiasi taip pat pasiekti pažangos dėrybose dėl teisėkuros paketo skirtos anglaudos politikai. Su valstybinarių parama bendrųjų reikalų taryba balandžio mėnesį sugebėjo susitarti dėl šešių teminių blokų. Tai yra programavimas, eksantės sąlygos, valdymas ir kontrolė, stebėsina ir vertinimas, tinkamumas finansuoti ir stambus projektai, orientavimasis į išteklius, efektyvumas ir našumas. Štai tokios savokos apibrėžia mūsų pirminį susitarimą dėl visų šių e, šešių teminių blokų. Birželį vyksiančiame vadovų susitarime jau šeštą kartą bus svars, e, svarstyti šie dokumentai. Jūs pamatysite, kad mes nemažai sugebėjome pasiekti, e, sudarydami kompromisą. Šios priemo, visi šie dokumentai buvo orientuoti į naudos gavėjų užsibrieštus tikslus. Valstybės narės galės pritaikyti savo programas, atsižvaldamos į konkrečias aplinkybės ir jos neturės informuoti komisijos apie kiekvieną smulkmeną, apie tai, kai ką nors reikia, apie tą kiekvieną smulkmeną, kuri bus reikalinga norint pritaikyti šios programas prie nacionalinių aplinkybių. Valdančioji institucija privalės užtikrinti, kad konkretus projektai prisideda prie užsibrieštų tikslų įgyvendinimo ir antra vertus, e, tokios institucijos veikla užtikrins, kad nebus vykdoma nereikalinga kontrolė ir kad visa sistema nebus apsunkinta per nelik didelį administracinę mašiną. Mes taip pat pasiūlėme imčių ėmimo, e, patobulinamą imčių ėmimo technologiją ir imčių vertinimą ir kontrolę. Efektyvumas ir lankstumas. Štai kas, apibrė, e, kas apibūdina mūsų kompromisą dėl šešių teminių blokų. Jei palyginsime šį dokumentą su pirminiu pasiūlymą, pamatysime, kad mes patobuliname taikomas sąlygas. Ir dabar šios sąlygos yra labiau susijusios su sąjungos fondų, lė, sąjungos politikos lėšų naudojimo efektyvumu ir su tuo, kiek yra siekiama rezultatų netaikymo atvejais mes naudosimės, negyven, netinkamo dokumentų taikymo atvejais bus taikoma įprastinį pažeidimo procedūrą. Taip pat bus naudojama ir ESPER iniciatyva atliekant kontrolę. Kontrolė ir analizė prasidės e, e, labai anksti ir dėl to Europos investicijų bankas ir visi suinteresuoti subjektai galės aiškiai suvokti, kas vyksta. Komisija taip pat stengiasi supaprastinti išlaidų kontrolės tvarką ir taryba tam pritarė. Mes kalbame apie tai, kad viskas turi būti orientuota į rezultatus, efektyvumą ir paprastumą. Aš manau, kad e, balandį įvykusiame bendrų reikalų tarybos posėdėje mes padėjome tvirtus pagrindus tam, kad turėtume paprastesnę ir labiau rezultatus orientuotą sanglaudos politiką ateityje. Ir todėl mes prašytume, kad Europos parlamentas įvertintų visus šiuos pasiekimus. Tačiau kartu norėčiau ir labai aiškiai pasakyti, kad tai nėra kelio pabaiga. Mūsų pirmininkavimas dar nė, e, nėra baigtas. Mes įgavome gerą pagreitį ir tokiu pat greičiu judėsime iki pat pirmininkavimo pabaigos. Mes jau pradėjome dėrybas dėl finansinių priemonių, dėl, e, dėl pajamas generuojančios veiklos ir teminių tikslų. Ruoždamiesi birželį vyksančiam tarybos posėdžiui. Taigi pirmiausia, finansinės priemonės, jos yra labai svarbios, ypač e, tose sritise, kurio, kuriuose nacionalinį finansavimą surasti yra sunku. Šios priemonės e, turėtų leisti valstybėms narėms geriausiai pasinaudoti uh, E, turimomis lėšomis ir pritraukti in, privačių investuotojų lėšas, skatint augimą ir kuriant darbo vietas. Tai yra itin svarbu dabar, kai išgyvename finansų krizę. Šiuo metu vyksta dėrybos dėl to, kaip galima būtų patobulinti puikų komisijos pasiūlymą pakeisti sanglaudos politiką, pripažįstant tokius prioritetus Europoje kaip uh, investicijų skatinimą į investicijų mažas ir vidutinės įmonės skatinimą. Taigi mes tikimės, kad jūs mumis bendradarbiausite rengiant ir šį dokumentą. Antra, pajamas duodanti veikla. Visi praktikai žino, kad sunku yra gyvendinti dabar galiojantį reglamentą. Remdamiesi gerų komisijos pasiūlymų mes e, galvojame, kaip kad dar labiau galime būtų jį supaprastinti, kaip galime būtų taikyti nustatyto dydžio tarifus. Ir tai ne tik turėtų supaprastinti reglamentą, bet ir padėti mums geriau ir veiksmingiau gyvendinti savo politiką. Jei taisyklės bus aiškiai ir gerai apibrieštos nuo pat pradžios, tuomet mes leisime valstybėms narėms geriausiai pritaikyti sąnglaudos politikos lėšas prie jų augimo, skatinimo ir darbo vietų kūrimo poreikių. Manome, kad privataus ir viešojo sektorių partnerystės yra labai svarbi priemonė, nes ji leistų viešasis lėšas panaudoti platesniems, didesniems tikslams. Ir pasiūlyme yra ir dar vienas labai svarbus elementas. Visi sutarėme, kad mums reikia sukurti kritinę masę ir leisti sanglaudos politikos lėšas strateginiams prioritetams, stiprinant mūsų konkurencingumą ir skatinant augimą ateities žaliojoje ekonomikoje. Taigi Inovacijos moksliniai tyrimai, SM, uh, MVI, klimato kaitų padary, uh, kaitos padarinių mažinimas. Štai tokie yra mūsų prioritetai. Ir jūs sieksime ne švelnindami reglament, reglamento. Mes tikimės, kad parlamentas supras mūsų nuomonę. Balandį paskelbtoje tarybos nuomonėje buvo pasakyta, kad partnerystės sustarimai bus rengiami pagal nacionalinius planus ir atsižvelgiant nacionalinės pro programas. Gerbėjai kolegos, man labai yra malonu Jums pranešti, kad per darybas taryboje mes pastebėjome bendrą valią sugriežtinti ir padary, e, taisyklės per kitą programavimo laikotarpį ir padaryti tas taisyklės efektyvesnės. Ir mes dėkojame mūsų pirmininkavusiai Lenkijai ir tikimės, kad po mūsų pirmininkaujantis Kipras pratęs mūsų darbą. Mes rėmėmės tuo pagrindu, kurį sukūrė Lenkija savo pirmininkavimo metu. Ir niekiek nebejoju, kad po mūsų pirmininkaujantis Kipras galės mūsų sukurtų pagrindų žengti dar toliau. Ir dėkoju Europos parlamentui už puikų bendradarbiavimą su mumis įvairiose politikos rytise, įskaitant ir sanglaudos politiką. Ir paskutinis, bet nemažiau svarbus dalykas. Norėčiau pasveikinti komisiją ir padėkoti jai už puikų bendradarbiavimą per mūsų pirmininkavimą. Jos atviras ir konstruktyvus požiūris ir noras siekti gyvybingų ir realių kompromisų buvo labai naudingi ir vertingi mūsų darbe. Taigi, gerbėjai ponai ir ponios, šią šiltą vasarišką dieną aš norėčiau padėkoti Jums už Jūsų bendarbiavimą ir su manimu atsakysiu Jūsų klausimus. Dėkuoju, pirmininkė. Labai ačiū, gerbiamas ministrė. Dabar norėčiau pradėti diskusiją. Pradėsime nuo Lambero, paskui Konstance. Visų, kurie norės pasisakyti, prašyčiau pakelt ranką jau dabar, kad mes galėtumėm geriau paskirstyti turimą laiką. Lamberai, žodis jums. Vivid, uh, I, I Labai ačiū už tokį uh, žvalų pristatymą ir atsiprašau, kad mes tokie pavargę. Po visos dienos, žinot, koks mūsų bendrasis reglamentas ir kaip mes dirbam. Uh, Labai aukšto lygio įvyko susitikimas apie mokslinius tyrimus ir inovacijas ir regionų fondų naudojimo klausimus aptarėm. Taigi tikrai dėkoju, kad jūs mums tarsi e, nu, šviežaus oro suteikėt savo kalbą. Noriu pasveikinti jūs e, dėl to, e, kokie santykiai buvo sukurti tarp tarybos ir parlamento. Jie buvo puikus, bet atvirai šnekant mes dažnai E, nesiderėjom, buvo geri santykiai, bet mes nesiderėjom. Mes dirbom, taryba dirbo, mes abu buvom labai laimingi kiekvienas savo narvelėje, o bendradarbiavimo atveju galėjome pasiekti daugiau, bendradarbiavimas galėjo būti geresnis. Bent jau dabar. Uh, Pradedame suprasti parlamento artėjančią parlamento poziciją birželio 9 dieną. Ir visi dabar sako, kad e, taip dėrytis reikėjo su taryba. Šį rytį su komisijos nariu susitikom ir komisijos narys į mūsų klausimus atsakydamas, e, kai klausime, ar jis e, tarėsi su taryba, sakė, ne, nebuvo jokių sandorių. Nes taryba, komisija laikosi savo pasiūlymo, jų pozicija labai aiški ir, ir parlamentas, ir taryba e, pasiekė korektiškos pažangos, mes iš savo pusės tą tik patvirtom, bet dabar jau galim pradėti dėrėtis dėl visko. Labai svarbu žinoti, kokia yra mūsų pozicija. Dabar pirmą kartą mes esame bendrame sprendimų priimimo procese. Ir todėl parlamentui labai svarbu užtikrinti didesnį aktyvumą. O dabar pereikime prie dėrybų stalo, gal ne Danijos pirmininkavo, gal Kipro pirmininkamo metu. Kitas dalykas, šį rytą mes kalbėjome apie daugiametę finansų perspektyvę. Kaip MFF e, galės atspindėti mūsų interesus, mūsų kompetencijos rydį. Mes bandėme kalbėtis neformaliai, kaip ir išpažįstam tą temą, bet iš esmės uh, mūsų parlamento susirūpinimas neišnyko, nes niekas nežino, kas e, įvyks e, birželio mėnesį, kai bus pasiektos galutinės išvados. Kalbama apie dėrybų dėžutę, bet ta dėžutė yra juoda. Ką metame į tą dėžutę, kokie ingredientai jie eina, kas e, sudaro mūsų reglamentą, kas yra mūsų atsakomybė. Gal e, galiausiai e, ten sukursime tam tikrą atsakomybės painiavą. Gal galėtumėt pakomentuoti? Ar ponas Hanas teisingai pastebėjo? Ar tikrai vyksta atviros dėrybos e, dėl e, visų institucijų atsakomybės? Kokia jūsų nuomonė to klausimu? O dėl viso kito visiškai sutinku. Darbas iš tiesų labai svarbus. Persiorientavimas į fiskalinės problemas – artėjančios investicijos į ekonomikos augimą ir darbo vietas, visa tai yra reikalinga. Labai svarbu, kad birželio mėnesį sanglūdos politika su visomis jos priemonėmis būtų pastebėta, būtų matoma, nes mesgi esame vienas iš didžiausių investuotojų e, į mokslinius tyrimus per daugiametę finansų perspektyvą o tos finansavimo priemonės yra Europos komisijos, parlamento ir tarybos rankose. Tai, ką darome, turėtų būti matoma. Negalime apsiriboti tik tai kažkomis pastabėlėmis. Čia parlamentaro žiūrio sienų, kai sakoma, kad geriau reikia efektyviau naudoti fondus. Jau dabar yra valstybių, kurios gauna investicijas per regionius fondus, per sektorinius fondus. Taigi, taryboje buvo rengiamas geras visą apimantis tekstas, bet birželio mėnesio deklaracija būtų dar labiau sveikintina. Konstanca Krell. Um, Ačiū. Pone ministrė. labai įtikinamai pakalbėjote ir aš labai džiaugiuosi išgirdusi tokią jūsų kalbą. Paminėjote sanglaudos politikos dvi pusės, e, dėl kurių mes dabar deramės Europos parlamento lygmenių, teisė kūrinio paketo matmenių, o taip pat galvojame apie finansų pusę, nes be pinigų galim sakyti, ką tik norim, nieko nepasieksim. Iš to, ką jūs sakėte, aš supratau, kad taryboje gali įvykti pokyčių. Dabar jau taryboje sakome, kad yra galimybių taupyti, be abejo, nes reikia kontroliuoti skolą, bet kita vertus reikia duoti paskatą ekonomikos augimui. Jeigu leisime dar drąsiau pakalbėti, tai aš sakyčiau, kad iškyla klausimai ką mes galime duoti ekonomikos augimui ir e, Europos ekonomikos bendrai raidai. Būtent sanglaudos fondai prie to turi prisidėti. Jūs kaip tarybos pirmininkas. Dabar galėtumėt mums atsakyti, bet turbūt, kai tapsite vėl tik tai tarybos nariu, irgi suprasite, kad sanglaudos politika yra tokia, kuriai reikia realaus apčiuopiamo biudžeto, kaip kad prašo parlamentas, nes e, per tą politiką galime labai gerai panaudoti ES e, finansinius išteklius regionų naudai. Kitas dalykas, dėl kurio reikės dėrėtis. E, reikia žinoti skirtingų reglamentų turinio elementus. Kalbam apie dėrybų dėžutę, kuri tampa juodąją dėžę Ir dažnai girdime sakant, kad yra įdomių pokyčių. Norėčiau dabar sužinoti. Su tam tikrais tarybos pasiūlymais mes galbūt pasieksime susitarimą ir bendrą Europos bendrijų koncepciją pastatysime ant kojų. Aš e, esu girdėjusi, kad bendrų strategijų programa turbūt leis mums visiems suvienyti jėgas Be lygiai taip pat mes turbūt sutarsime dėl veiklos rezervo ir kai kurių kitų aspektų. Tai, ką jūs mums pasiūlėte, man pasirodė labai įdomu ir be bejonės bus aspektų, e, dėl kurių mes nesutiksime šimtų procentų. Turbūt e, taip atsitiks Elgesio kodekso atveju. Arba partnerystės kontraktų e, susiaurinimu valstybių, iki valstybių ligmens. E, tos partnerystės sutartys dabar tarsi pagal antės sąlygas turės būti sudaromas. Iš vienos pusės čia atrodo yra palankių e, argumentų, bet kita vertus kyla klausimai, kurie yra susiję su sąlygiškumo, ex ante sąlygiškumo horizontalumu. E, jūs kalbėjote apie visą eilę aspektų, kurie kelia žymių problemų. Tačiau manau, kad mes turėsime rasti būdų susikalbėti, kad pajudėtume į priekį. Jeigu ta jodoji dėrybų dėžė e, bus pakankamai atverta, Mes prieš tai turime susikalbėti tarpusavėje, turime susiderėti vieni su kitais. Tai yra būtiniausias dalykas, nes e, kitaip e, bus sukurta tokia juodoji dėžė, dėl kurios taryba net nebenorės dėrėtis. E, tai pažengtų sutarčių dvasia, tai būtų visiškai neįmanoma. Aš noriu Jums priminti, kad Jūs esate žadėjęs gerbti parlamento teisės. Norėčiau dabar e, Jūs. E, E, jums tai dar kartą prieš akis paminėti. Dabargi kalbame apie e, modernę koaliciją, apie e, modernę sanglaudą, kuri būtų naudinga visiems regionams. Taryba yra mum sakiusi, kad ji užtikrins sąlygas bendradarbiavimui darbui kartu ateityje. Kiitoksia puheenjohtaja. Pone man, ir tikiuosi, kad jūs greičiau kalbėsit. Kas? Ačiū. Dėkoju už puikų pasisakymą. Kaip anksčiau kalbėjusiai minėjo, labai malonu buvo girdėti, kad jūs anglos politiką traktuojate kaip investicijos politiką. Ir tikiuosi, kad jūs toliau dirbsite taryboje toje dvasioje ir ginsite anglos politiką e, bei jos biudžetinę pusę. Sutinku su ponu Nisilro. Iš tarybos mes gauname labai daug informacijos, tačiau e, konkrečių temų atvejais mes galėjome dirbti geriau. Turiu galvoje, pavyzdžiui, bendradarbiavimą tarp parlamentos pranešėjų ir tarybos. Dabar aš norėčiau, kad jūs man šitą paaiškinomite dėl finansų programos kas iš tiesų mastoma taryboje dėl daugiametės finansų programos ir nustatytų laiko terminų. Ar yra jaučiamas spaudimas? Kai kurios e, valstybės narės taryboje pasisako už biudžeto sumažinimą 10 procesų. Kas, e, kokia nuomonė dominuoja taryboje ir kokius biudžeto apkarpimus jūs numatote? Ar ketinate apginti sanglaudos politiką? Norėčiau taip pat uh, išgirsti, kurios e, sritys dabar yra problematiškiausios taryboje. Apie ką konkrečiai pastaruoju metu kalbate? Gal ministrė pakomentuotumėt e, iš pradžių visus tris kalbėjusiosius ir paskui išklausysime likusių. Uh, Ačiū. Pirmiausia, dėkoju už tai, kad taip gražiai vertinote mano e, įžanginę kalbą. Labai susijaudinau. Ponas Faniselroj sakė, kad e, galėtumėm pasimokyti iš patirties ir ateityje dar glaudžiau bendradarbiauti. Turbūt jūs esate teisus. Manau, kad abi pusės e, dirbo sąžiningai, bet gal iš patirties galėtume pasimokyti ir pirmininkaujantį Daniją tikrai norėtų e, per kitus pirmininkavimo laikotarpius geriau bendradarbiauti su parlamentu. Taip pat svarbu pažymėti, kad mes iš tiesų e, dirbame pagal vadinamą sprendimų prieimimo ciklą. Dėrybos dėl daugiametės finansų programos ir dėrybų dėžutė buvo paminėta e, daugelį pasisakymų ir dėrybų dėžutė buvo įvardinta kaip juodoji dėžė. Nesutinku su tokiu apibūdinimu. Tačiau mes be bejonės Dabar šiuo klausimu ir dirbame ir taip pat, be kita ko, palaikome glaudų ryšį su parlamentu. Norėčiau tik e, jūsų komitetą informuoti, kad e, prieš, e, be, prieš visus bendrų reikalų tarybos susitikimus sustinkame su parlamento atstovais vadovaujamais pono Lamasūro. Ir mes pasakome, kas yra pasiekta dėrybose ir parlamento um, nuomonę, žinę gautą iš parlamento nunešame į ministrų dėrybų kambarį. Taigi vyksta sąveika tarp parlamento ir pirmininkaujančios valstybės bei tarybos. Ir aš e, ramiai galiu pasakyti, kad glaudesnio bendradarbiavimo dėl MFF darybų nebuvo nei tarp vienos pirmininkaujančios valstybės ir parlamento, kaip kad Danijos pirmininkavo atveju. Aš tuo didžiuojasi. Tai tik e, parodo, kad e, tik mes norime labai glaudos bendradarbiavimo. Kurdami darybų dėžutę, Mes norime, kad ji būtų jau parengta diskusijoms e, birželio mėnesio pabaigoje vyksiančioje vadovų taryboje. Pone Krėl ir kiti aiškiai sakė, e, aiškiai kalbėjo apie bendrą sprendimų priimimo procedūrą. Aš galiu Jūs patikinti, kad mes iš tiesų žinome, kad tokia egzistuoja ir mes gerbėme kitas institucijas. Uh, ir tarybą, ir parlamentą, ir komisiją. Bet mes tikimės, kad vienu ar kitu metu parlamentas suformuluos savo dėrybų poziciją dėl MFF. Kaip kad ir taryba turi padaryti. Ir remdamėsi tą poziciją mes dėrėsimės. Kai aš naudoju terminą jos pagrindų dėrėsimės, tai tą darau sąmoningai. Manau, kad tai duoda labai aišku signalą. Tai, dėl ko susitarsime taryboje, nebus galutinis verdiktas. Po to prasidės dėrybos su parlamentu. Būtent tai yra numatyta Lisabono sutartyje. Būtent tai turės būti padaryta, kad mes e, gerbtume vieni kitų reikšmingumą. Puikiai žinome tai taryboje suprantame, kad turime pirmiausia suformuluoti savo darybų poziciją ir tik tada eiti į darybas. Manau, kad toks veikimo būdas yra deramas. Kita klausimą pabandysiu atsakyti, ar e, daugiametė finansų programa, MFF ir sanglaudos fondai e, galės būti panaudoti taip, kad būtų kurtas ekonomikos augimas ir darbo vietos. Aišku, kad taip. Mes to norime. Dauguma projektų jau sukūrė daug darbo vietų ir prisidėjo prie ekonomikos augimo. Mes taip pat manome, jog turime būti sąžiningi vieni kitų atžvilgių ir aiškiai e, nuoširdžiai pasakyti, ar galime padirbti geriau, negu būdavo anksčiau. Aš gerbiu jūsų komitetą ir tikiuosi, kad ir parlamentas, ir komisija, ir taryba pasakys, kad taip, mes galime geriau dirbti, mes galime užtikrinti, kad kiekvienas euras bus išleistas teisingai, rengiant gerus projektus, e, rengiant e, siekiant e, maksimalios naudos ekonomikos augimui ir užimtumui. Tai yra mūsų bendra atsakomybė ir būtent e, tokioje dvasioje pirmininkaujančioje Danija džiaugiasi sukūrusi tą dviejų e, dalių darbo metodą. Mes kalbame apie darbo vietas ir e, užimtumą, ir ekonomikos augimą. Danija mano, kad e, Turime išsaugoti abu elementus. Pirmininkančios Danijos e, šūkis yra sukurkime e, veiksmingą Europą. Ir mes to tikrai siekiame per visą pirmininkavimo pusmetį. Pone Maner klausė, dėl ko taryboje nesutariama ir kaip kokie yra artėjančios daugiametės finansų perspektyvos skaičiai ir ką, kokie bus sanglaudos politikos procentai. Galiu pasakyti, kad pirmininkaujantys šalis buvo pasirengusi dėrybų dėžutę surašyti konkrečius skaičius, bet iš daugumos valstybių narių, iš komisijos ir iš parlamento išgirdome štai ką būtų per anksti jau dabar surašyti skaičius į dėrybų dėžutę. Mes su tuo sutikome. Todėl skaičių nebus dėrybų dėžutėje. Ir tada turėsime daugiau laiko parlamente nuspręsti, kur galima asignuoti pinigus ir kokie skaičiai yra teisingi. Ir kadangi mes skaičių dėrybų lentelėje, dėrybų dėžutėje nepateiksime, aš kol kas negaliu net jums pasakyti, kokie tie skaičiai bus. Nes e, vėliau pirmininkaujantį Kipro valstybė jums tai pasakys. Mes e, sukursime išsame dėrybų dėžutę, bet skaičius susakys tik Kipro atstovai. Lygiai taip pat negaliu pasakyti, ar bus e, apkarpytas komisijos pasiūlymas ir jeigu taip atsitiks, e, kiek. Nepaslaptis, kad taryboje e, dominuoja dvi pagrindinės pozicijos valstybės, kurios galvoja, kad komisijos pasiūlymas geras ir negalima nei vieno eurų jo mažinti, ir kitos valstybės, kurios galvoja, bent, kad bent jau šimtų milijardų eurų yra numatyta per daug. E, bendrųjų reikalų taryba susitiko šį rytą. Pozicijos išdėstytos buvo labai aiškiai, jos yra stabilios ir nesikeis. Taigi bus e, mūšis iki pat e, dėrybų pabaigos. Vyks mūšis ir tarybos viduje. Turbūt vyks mūšis ir tarp parlamento, tarybos ir komisijos. Tai nestebuklas, taip būna, taip bus ir dabar bet greičiausiai tai atsitiks ne mūsų pirmininkavimo metu, o Kipro pirmininkavimo metu, nes e, mums skirtas uždavinys sukurti e, dėrybų dėžutę birželio mėnesiui, kad e, mūsų draugai iš Kipro per antrą šių metų pusmetį šį darbą užbaigtų. Ačiū, kolegos, dar penki nori pasisakyti. Ir jeigu norite dar išgirsti ministro atsakymą, tai kiekvienam po vieną minutę. Jana jau pasakė ne, Fransuo, norite pasakyti? Bus antros minutės tada maksimaliai. Čia oceniui vaši. Ačiū pirmininkė ministrė. Labai vertinu jūsų pastangas supaprastinti sanglodos politiką ir padidinti lankstumą, ypač kai eina kalba apie lėšų paskirstimą tarp mažiau išsivyščiusių, labiau išsivyščiusių ar smarkiai išsivyščiusių regionų. Ar galvojate, kad galima um, gal tą lankstumą e, numatyti dar didesnį, virš 10 procentų? Toliau dėl kaimo plėtros programos ir lyder. Ta programa yra pakankamai efektyvi. Gal būtų galima ją įtraukti į kitas veiklos programas ir gal būtų galima iš dar labiau išplėsti tą programą ir pagalvoti apie ateitį, kad būtų labiau laikomasi strategijos, kurią mm, formuoja vietos valdžia ar regionis, nacionalinis ligmuo. Gracias, Presidenta. Eh, señor Ministro, la explicación que usted. Eh... Miranda. Ačiū pirmininkė ministrė. Jūs paaiškinote, jūsų požiūrį dėl regionų dalyvavimo, dėl skirtingų struktūrų skirtingose valstybėse narėse, bet man atrodo, kad tai nėra labai išsamus pristatymas, jis išsami detaliai išvalga, man atrodo, dar, aišku, turėsime galimybę apie tai pakalbėti, bet vis tik tai norėčiau išgirsti plačiau, kokie yra skirtumai taryboje tarp valstybių narių, tarp skirtingų teritorinių lygmenų. Jūsų nuomonė, ar regionai turi dalyvauti, rengiant, įgyvendinant, vertinant, kontroliuojant programas, ar regionai turi būti tik tai stebėtojai, tarsi uh, Nes panašu, kad taip yra dabar kai kuriuose valstybėse narėse. Marija Irigoje. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė už išsame informaciją, kurią mums teikite šiandien po pietų. Aš norėčiau jūs kreipti su prašymu. Tarybos posėdėje Mirželio mėnesį uh, E, su kuriuo siejama labai daug lūkesčių, mūsų piliečiai tikrai labai daug vilėsi iš jo, nes nori, mm, sugrįžt, kad būtų sugrįžta prie europinės politikos. Aš noriu e, paklausti jūsų, ar dėl tokių pagrindinių dalykų, dėl užimtumo, augimo, ar jūs galėtumėt padaryti štai tokį dalyką Danijai baigiant pirmininkavimą? Ar galėtumėt parengti kelio gairių planą, veiklos planą, kuris padėtų uh, stipri, didinti užimtumą, kad mm, krizę iš iššūkio paverstumėm atsiveriančią galimybę. Tai yra, kad Danijos pirmininkavimas nenuviltų tiek daug piliečių, kad iš tikrųjų savo um, paskutinėme vadovų sutikime jūs pasiūlytumėt kelią kairių planą į augimą. Jei daugiau niekas iš kolegų nenori pasakyti, tai suteiksiu žodį ministrui. Thank you very much. Uh... Labai ačiū. Dėl paskirstimo tarp regionų. Perėmino laikotarpio mm, regionų kriterijos įvedimas yra daugiametės finansinės programos dalykas, aišku, tai nestebina. Ir greičiausiai uh, tai bus įtraukta į galutinį susitarimą dėl DFP, vertinant, kiek bus lėšų, kiek regionų. Aš nežinau, ar mes dabar prieartėjome prie šio klausimo sprendimo, kadangi tas klausimas yra labai jautrus ir čia reikia labai atsargiai e, dirbti, rasti tinkamą sprendimą, bet žinoma, galiu jūs patikinti, kad e, kruopšiai pasižymėjau jūsų išsakytas pozicijas ir, ir tikrai visada remsiuos bendarbiajimo dvasia. Kalbant dabar apie partnerystę, regionų partnerystės principą, programų gyvenimą, aišku, kad partnerystės principas yra natūralus ir tinkamas naudoti. Aš esu iš tokios uh, valstybės, kur tokios tradicijos, konsultavimas tradicijos yra labai gilios. Taigi aš labai remiu tos principus. Ir kaip buvęs meras, aš puikiai žinau, kiek nacionalinis ligmuo gali gauti naudos iš konsultacijų, diskusijų su regioniniu ir vietiniu lygmeniu. Aš manau, kad kuo daugiau yra energijos, smegenų ir geros valios įdedama, tuo geriau. Būtų blogai, jeigu regionis ar vietos lygmuo nebūtų traukiami, tai būtų prarandami talentai, geros galvos, kurios iš tikrųjų yra labai arti piliečių. Ir tikrai negerai būtų prarasti jų indėlį. Be to, e, regionų ir vietos valdžia yra labai svarbi gyvenant programas, plėtojant jas. E, iš administracinio požiūrio taško taip pat. Ir e, be abejo reikia atsižvelgti į skirtingas nacionalinės sistemas ir skirtingas tradicijas. Uh, gali būti, aišku, tam tikrų nacionalinių subtilybių. Vis tik tai aš manau, kad reikalinga išmintinga struktūra ir, ir reikia žiūrėti, aišku, ką mes dabar turime, kokiu pagrindu mes galime toliau dirbti. Dėl paskutinio klausimo, ar pirmininkaujantį Daniją, kaip pane ir agenterės paklausė, galėtų uh, baigdama pirmininkavimą pasiūlyti augimo ir žimtumo strategiją. Tai pasakysiu, kad mes vieni to nepadarysime, bet mes dirbame labai glaudžiai su pirmininku Van Rompoj ir per šias artimiausias savaitės, kaip valstybių vyriausybių vadovai mm, aname neformaliame sutikime aiškiai suformulavo mūsų užduotį, turime pasiūlyti tai, kas taps paketu, kurio tikslas bus užtikrinti augimą ir žimtumą. Ir tą mes darysime glaudžiai bendarbiaudami su pirmininku Van Rompoj. Nes turime sukurti augimą ir užimtumą. Turime 25 milijonus bedarbių. 5,5 milijonų iš jų yra jaunimas, kaip aš sakiau savo žanginėme žodėje. Taigi, kolegos, manau, kad tai yra tiesiog išbandymas mums ir mes uh, negalime leisti institucinėms kažkokiams tai tarpusavio kovoms tarp tarybos, parlamento komisijos sutrukdyti mums padaryti tai, ką mes žinome, kas yra teisingas dalykas, tai yra fiskalinė konsolidacija turi žengti koja kojon su augimu ir užimtumu. Tai yra užduotis numeris vienas Danijai, pirmininkaujančiai šias paskutinės kelias savaitės. Po to Mes toliau padėsime šios darbus vykdyti e, trejate, taip pat ir kaip valstybė narė. Ir aš tikiuosi, kad ir po, kai susitiksime po birželio tarybos posėdžio, jūs tikrai galėsite pasakyti, kad mes įsiklausėme į jūsų pageidavimus ir suvienijome savo jėgas nes Danijos tikslas toks ir yra, mes tikrai to siekėme ir labai aiškiai galiu Jums pasakyti, kad aišku, mes vieni to nepadarysime, mums reikia visų valstybių narių palaikymo, komisijos palaikymo, bet svarbiausia, mums reikia Europos parlamento palaikymo. Ačiū. You, minister, just... Ačiū, ministrė. Labai Jums ačiū. Like that... Noriu dar priminti, kad mes kartu su pranešėjais taip pat sutarėme, kad e, kai bus e, sutikimas su jumis e, baigiantis pirmininkavimui, Stefan Nilkan taip pat atvyks, kad galėtumėm aptarti situaciją, pasitarti dėl bendrų pozicijų, gal ir, ir toliau ką daryti, pasitarsime dėl, dėl tarybos ateities planų taip pat. Galiu tą patvirtinti. Vienintelė problema šiandien buvo ta, kad Stefan norėjo mano kalbą pasakyti vietoj manęs, tai kitą kartą tikrai jis ir galės atvykti ir pristatyti jums rezultatus. Pirmininkai, šiandien posėdis baigtas, rytoj prašau susitikti 9 ryto.